Dear colleagues, welcome uh, to. Gerbiami kolegos, pradedame ekonomikos komiteto posėdį. Pirmiausia, tvirtinkime darbo tvarkę. Jei nieks neprieštarautų jai, tai ją ir patvirtiname. ir dabar turėtume tvirtinti praėjusių posėdžių protokolus. Tai yra 31 rūpjūčio posėdžio protokolą, 31 rūpjūčio rugsėjo 1 dienos protokolą ir gegužės 26 dienos protokolą, nes buvo vienas klausimas atviras ir dabar sutarta. Dėl to klausimo tas išnašoje nurodyta, juos irgi tvirtiname, nieks neprieštarauja. Pirmininko pranešimai Ekon e, birželio e, Liepo 16 patvirtino mm, pranešimą, kuris keliaus į plenarinę sesiją ir bus rugsėjo mėnesį svarstomas. Ir dabar mes esam ir buvo svarstomas plenarinėje sesijoje rugsėjo mėnesį ir dabar mes galime jau pradėti trilogą, kurį pradėsime kuo greičiau. CRR dokumento e, taisų, e, klaidų taisimas dėl e, riziką ribojančios priežiūros yra pateiktas, laikantis 31 darbo tvarkos taisyklės, komitetas prieštaravimų jei nepateiks, tai klaidų taisimas bus pateiktas parlamentui ir per kitą plenarinę sesiją paskelbtas ir patvirtintas, nebent jeigu uh, politinė frakcija su tuo nesutiktų arba 40 parlamento narių su tuo nesutiktų. Mūsų komiteto delegacija e, turėjo vykti praėjusią savaitę į Kiniją, į Pekiną ir Šanhajų, bet ta misija buvo atidėta nes prieš pat misiją e, Kinijos valdžios institucijos prieš dvi dienas nusprendė ją atidėti ir tai buvo padaryta dėl to, kad prezidentas Šulcas ir ponas Broks susitiko su Dalai Lama Strasbūrė. Tai dėl to ta parlamento ekonomikos komiteto misija buvo atidėta. Susitikimas su nacionaliniais parlamentais dėl Europos semestro vyks rugsėjo 28 dieną nuo 15 iki 18.30 valandos. Reglamentas dėl Europos strateginių investicijų fondo, jo galiojimo pratesimas ir kiti klausimai m, mm, priklausys nuo atitinkamų biudžeto sustarimų. Ekon koordinatoriai sutiko pateikti, e, sutiko dėl darbų kalendoriaus, kurį tvirtins mūsų komitetas. E, taip pat lauksime kitų komisijos žingsnių, nes parlamentas paprieštaravo, komisijos pasiūlymui dėl deleguotųjų aktų, AFRS 9, šita rezoliucija, dėl jos šiandien bus balsuojama, koordinatoriai nusprendė e, remtis e, tyrimais dėl poveikio finansinių rinkų reglamentavimui ir Brexit įtakos finansiniam rinkom šiandien per mūsų e, klausimus bus tas klausimas taip pat paliestas, kai atvyks Europos centrinio banko pirmininkas Mario Draghi. Mes taip pat į klausimus esame pakvietę ir kitų prelegentų. Gruodžio 12 bus svarstomas semestro dokumentų paketas ir sekretoriatas turi palyginti parlamento rezoliuciją su mm, komisijos pasiūlymu ir nustatyti, kokius ryčių komisijos pasiūlyme nepadengta. Ponas Kol iš Bazelio komiteto irgi pas mus atvyks. Bus svarstomos Bazelio reformos dėl mm, turto grindžiamo riziką ir taip pat bus mm, parengtas galbūt rezoliucijos projektas lapkritį. Edis darbų tvarkaraštis, koordinatoriai sutiko atidėti pranešimo projekto svarstymą ir parengimą 90 lapkričio. O dabar mes turėtume patvirtinti 17 metų darbų kalendorių ir jį tvirtiname, už ką dėkoju. O dabar norėčiau pasisveikinti su trim mūsų prelegentais, kurie atvyko į klausimus mūsų komitete, laikantis ESA reglamento 51 straipsnių. Ir tų trijų institucijų vadovai yra pakviesti, kad pristatytų savo įstaigų veiklą, koordinuojamosius darbus su teisėkuros institucijomis, taip pat organizacinius prioritetus per ateinančius 12 mėnesių. Ponas Bernardino yra trijų ESA komitetų rotuojantis pirmininkas ir jis taip pat paaiškins, kaip jis derina šias savo funkcijas. Taigi šiandien turime e, tris, trijų institucijų vadovus. Jie yra pateikę uh, savo pareiškimus raštu apie e, praėjusiu metu darbus ir dabar pirmiausia suteiksiu žodį ponui Bernardino. Taigi, e, Gabriel, žodis jums. Labą dieną, e, gerbiamas pirmininkė, gerbiami ekonomikos komiteto nariai. Džiaugiuosi, kad galiu vėl būti Europos parlamente, kur nuolat keičiamės nuomonėmis. Ir dabar pristatysiu savo pareigas kaip jungtinio komiteto pirmininkas. O po to pakalbėsiu apie mūsų strateginius tikslus, e, taip pat problemas pensijų sektoriuje ir pabandysiu apžvelgti ateinančius metus. Ir kadangi Esu antrasis Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko pavaduotojas, apie tai irgi pakalbėsiu. Jungtinis komitetas mm, koordinavo darbus tarp ESA institucijų, e, vertino tarp sektorinę riziką Europos Sąjungoje ir mes parengėme tą bendrą taisyklių rinkinį e, bankininkystės draudimo ir vertybinių popierių sektoriui pateikėme e, techninių reglamentuojančių standartų projektą ir tą spėjome padaryti laiku, nors laiko buvo nedaug. Ir šis darbas parodė, kaip visos trys įstaigos sugebėjo uh, aukšto lygio Europos teisėkuros principus paversti praktinėmis tarp sektorinėmis taisyklėmis, kurios apima ir vartotojų testavimą. Ir tų darbų rezultatas yra trijų puslapių dokumentas, e, kuris sutiks visą reikalingą informaciją mažmeniniams investuotojams apie bankų, e, draudimo ir vertybinių popierių sektorius ir tai labai svarbu vartotojams ir mes didžiuojamės šiuo darbu. Mes suprantame e, problemas, kurias paminėjo Europos parlamentas, tai atsispindėjo plenarinėje sesijoje balsuojant ir kalbant apie tas gairias, dėl KID pagrindinio informacijos dokumento įgyvendinimo. Į tai planuojame atsižvelgti ir aš manau, kad pavyks rasti pragmatinį sprendimą. Mūsų bendras interesas ir ypač Europos piliečių interesas yra, kad mes visi dirbtume kartu, kad tas pagrindinis informacinis dokumentas taptų realybę. Ir mes ir toliau e, paremsime Europos institucijas teikdami jom techninę paramą. Jungtinis komitetas pateikė įgyvendinimo standartų projektą, e, laikantis kapitalo e, reikalavimų reglamento ir antrosios mokumo direktyvos. Komisija siūlė palengvinti, supaprastinti reikalavimus e, naujom ir nedidelėm e, išorės e, kreditų reitingų įmonėm mes nesutikome ir pasisakėme prieš tokių reikalavimų supaprastinimą. Jungtinis komitetas pateikė Europos komisijai patvirtinti e, reglamentų e, standartų projektą skirtų e, rizikos mažinimui ir nebiržos išvestinėms finansinėms priemonėms. Čia numatytos numatyti reikalavimai siekiant užtikrinti ne, fina, ne biržos finansinių priemonių e, skaidrumą. Ir mes prieštaravome kai kuriem pakeitimam, kurie siūlė Europos komisija, ypač e, tam, kad, būtų, e, kad nebūtų e, kapitalo koncentracijos ribų pensijų fonduose. Mes su to nesutikome Taip pat išreiškėme susirūpinimą dėl to, kad vėluojama patvirtinti RTS projektą. Rengiant techninius standartus labai svarbu koordinuoti visų šalių darbą ir ne tik standartus laiku pateikti, bet ir juos laiku patvirtinti. Karbant apie tarp sektorinius standartus, mes ir toliau vertinome, E, tarp sektorinę riziką Europos finansų sistemoje ir siekiame, kad visi rinkos dalyviai ir vartotojai e, orientuotosi realioje rinkos situacijoje. Taip pat e, apžvelgėme, apie, apžvelgėme ekonomikos nežymaus augimo uh, įtaką finansų rinkoms. Europos finansų sistema patiria įvairią riziką, e, tarp jų ir Brexit rizika. Toliau jungtinis komitetas e, dirbo su finansinių konglomeratų direktyva Ir čia mes aktyviai dalyvavome komisijos paskelbtose viešosiuose konsultacijose. Manome, kad nereikia papildomų priežiūros lygių, kai yra tinkami sektoriniai teisės aktai, kurie apima galima rizika. Ketvirtoji direktyva skirta kovai su pinigų plovimu, kurią komisija toliau ketina keisti, e, irgi atsispindi komiteto darbe. Mes paskelbsime siūlomas bendras e, gairias siekiant kovoti su pinigų plovimu ir nusikalstama veikla šioje srityje. Noriu taip pat pasakyti, kad 16 mm, rugsėjo vyko jungtinė SS vartotojų diena Paryžiuje ir joje E, visi suinteresuotieji asmenys galėjo aktyviai dalyvauti ir atkreipti visuomenės dėmesį svarbiausias problemas. Jungtinis komitetas taip pat turi svetainę, kurioje atsispindi mūsų veikla. Ir galiu pasakyti, užbaigdamas, kad vartotojo apsauga yra mūsų jungtinio komiteto darbų centre, turint galvoje, kad vyksta skaitmeninimas finansinėse paslaugose jau e, bandoma naudoti e, automatizuotas finansinio konsultavimo paslaugas, taip vadinamas robotų konsultavimo paslaugas mes išnagrinėsime visas galimybės ir iššūkius, kurie e, kyla vartotojams naudojant kai, kai um, šis sektorius naudoja taip vadinamus didelius duomenis, big data. Ir taip pat paskelbsime savo išvadas dėl tų taip vadinamų robotų finansinių konsultacijų. Mes, mūsų komitetas yra įsipareigojęs tiek mikro, tiek makro e, lygių užtikrinti riziką ribojančias priemonės ir toliau stiprinti finansų sektoriaus stebėseną. Mes naudosime visas įmanomas priemonės ir ypač turėtume pabrėžti e, tą gairių ir klausimų ir atsakymų svarbu vaidmenį. Šios priemonės bus taikomos esą institucijų tik tada, kai to reikės, laikantis pirmojo lygio reikalavimų. Ir šią dvasę e, skaidraus bendradarbiavimo tikimės ir toliau glaudžiai dirbti su ekonomikos ir pinigų klausimų komitetu ir siekti mūsų bendrų tikslų. EJOPA bendradarbiaudama su kitomis institucijomis E, toliau vykdė savo tikslus ir užtikrino, kad būtų sėkmingai įgyvendinta antroji mokumo direktyva. Aktyvus, e, aktyvi priežiūra buvo reikalinga laikantis Europos pagrindinių strateginių tikslų. Pirmiausia, tai yra priežiūros konvergencija vartotojų apsaugos didinimas ir finansinio stabilumo užtikrinimas. Pradėsiu nuo priežiūros konvergencijos. Nuo 16 metų sausio 1 mokumo du direktyvos nuostatos yra taikomos, taikomas vienas rizika paremtas priežiūros režimas visoje Europoje. Ir mes nuo reglamentavimo perėjome prie priežiūros norime užtikrinti, kad būtų bendra Europos priežiūros e, kultūra ir ta bendra priežiūra. Norime, kad visi e, šio sektoriaus dalyviai turėtų vienodą apsaugą. Tai pirmiausia, turime turėti išsame informacinę sistemą, parengt, paremtą e, sol, mokumo 2 direktyvos reikalavimais. Taip pat užtikrinti mikro ir makro priežiūrą ES ir taip pat siekti, kad nuolat ir sklandžiai būtų gyvendindama mokumo 2 direktyva, kad vyktų e, nepriklausomas priežiūros vykdymo stebėjimas ir kiti svarbus dalykai. Žiūrėdami į priekį, tai galiu pasakyti, kad mes planuojame peržiūrėti dabartinę priežiūros sistemą ir sieksime, kad nauja politika šioje srityje būtų paremta šio vertinimo rezultatais ir analizuojant ilgalaikių garantijos priemonių poveikį. Norim sustiprinti e, proporcingumą, proporcionalumą ir neužmiršti vartotojų apsaugos didinimo. Mes stipriname reglamentavimo pagrindą, kad galėtume uh, užtikrinti tinkamą vartotojų teisų apsaugą Europos Sąjungoje. Pirmiausia, tai yra tas pagrindinis informacijos dokumentas PRIPS, toliau parengiamosios gairės, tinkamai priežiūrai, toliau techniniai, e, techninės konsultacijos, susijusios su draudimo direktyva, kurios nuostatos dabar yra peržiūrimos. Ir manome, kad svarbiausia šioje srityje yra e, rinkos priežiūros ataskaitos, vartotojų e, situacijos padėtis, e, vartotojų situacijos vertinimas. Kalbant apie skaitmeninimą, mes manome, kad turime užtikrinti aukščiausius vartotojų apsaugos standartus, netrukdydami, nepakengdami inovacijom. Esame pateikę nuomonę Europos parlamentui ir komisijai dėl IORPS reikalavimų ir ypač didesnio dėmesio antrajam ramščiui, kuris susijęs su rizikos vertinimu. Ajopa pabrėžė, kad labai svarbu būti skaidriem. Antra. Mes manome, kad Europos komisija turėtų parengti PEP e bendrą visai ES pensijų produktą. Ir mūsų trečiasis prioritetas yra finansinio stabilumo užtikrinimas sudėtingame finansų, e, sudėtingoje finansų situacijoje. Labai svarbu vykdyti stres testus, kad galėtume įvertinti finansinių įstaigų atsparumą, įvertinti jų pažeidžiamumą ir galėti pasirenkti bendrai reaguoti į kylančias grėsmės. Ir šiemet IOPS stres testų rezultatai buvo pateikti ir iš to matome, kad reikia uh, toliau dirbti šioje srityje. Kitais metais uh, planuojame atlikti antrąjį pensijų uh, fondų stres testą šiemet 16, 16 metais draudimo sektoriaus stres testus planuojame atlikti, kad galėtume nustatyti čia esančias ilgalaikio draudimo problemas. Mes manome, kad rinkos priemonės turi būti nuosekliai dėgiamos, siekiant išvengti jų dubliavimosi. Ir tokios, kad leistų kovoti su sisteminė rizika. Aš esu Europos sisteminės rizikos vienas iš vice pirmininkų, mažų palūkanų terpė taip pat nagrinėjama mūsų darbe ir čia mes siekiame apžvelgti bankų sektoriaus makro apsaugos politiką. Taip pat e, kalbame apie horizontalę tarp sektorinę perspektyvą bei e, apžvelgiame sritis, kurios išeina už bankų sektoriaus ribų. Taip pat e, galima uh, sektorių pažeidžiamumą, dėl mažų palūkanų lygio, kad galėtume išspręsti esamas problemas, tai noriu priminti, koks yra Europos e, rizikos valdybos e, tikslas didinti e, priežiūros kultūros konvergenciją, užtikrinti finansinių rinkų stabilumą, ir vartotojų apsaugą. Ir EOPA tikrai sugeba atlikti savo reguliuojamąjį darbą, bet taip pat jinai turėtų pilnai atlikti ir konvergencijos priežiūros funkciją. Ir čia reikia apibriežti aišku mandatą Ir tam reikia atlikti tam tikrus valdymo pakeitimus, kad būtų galima užtikrinti nepriklausomumą ir sustiprinti konvengercijos priežiūros e, veiklą. Noriu padėkoti Europos parlamentui už aktyvų bendradarbiavimą su mumis ir už tai, kad mes visi e, savo dėmesio centre išlaikome Europos vartotojus. E, Labai ačiū. Ačiū už tai, kad kalbėjote ir apie techninius standartus. Norėčiau informuoti Europos parlamento narius, kad mes tikrai pritarėme tam, kad kiek manoma greičiau būtų gyvendinti tarptautiniai standartai. Reikėtų konsultuoti su pranešėjų Delange ir FDC pirmininku šiuo klausimu. Na ir po to, kai komisija patvirtins savo pasiūlymą, savo tekstą, mes taip pat išreikšime pritarimą tokiems tikslams ir kad viskas vyktų kiek manoma greičiau. Toliau Andrėja Enerija, Europos bankininkistės institucijos pirmininkas. Ačiū pirmininkė noriu pasakyti, kad 2016 metais buvo atliktas atsparumo testas ir paaiškėjo, kad dabar bankai yra atsparesni, bet dar nemažai reikia nuveikti. E, kompetitingos institucijos turi e, ir toliau spręsti problemas, kurios yra susijusios su bankų pažeidžiamumu. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų gerinamas gerinama banko turimo turto kokybė. E, Europos Sąjungoje e, blogos paskolos sudaro 5,7 procento, tai yra tris kartus daugiau negu kad kitose e, valstybėse. Kai kuriuose valstybėse narėse tas rodiklis yra netgi 12 procentų. Na ir tokios blogos paskolos gali tikrai padaryti labai prastą poveikį tiems, kas skolino. Uh, Čia reikėtų imtis e, kelių veiksmų. E, visų pirma, reikia užtikrinti, kad būtų vykdoma prastų paskolų peržiūra, siekiant kokybinių ir kokybinių kiekybinių ir kokybinių tikslų. Taip pat reikia spręsti struktūrinės problemas susijusios su teisminėmis procedūromis, taip pat ir mokesčių režimais. Na, o trečia, taip pat reikėtų užtikrinti antrinių rinkų geresnį veikimą. Noriu paminėti BRDD direktyvą. Dabar institucijos e, reikalauja, kad būtų laikomasi MREL, bent jau stambiausi e, rinko žaidėjai šių įsipareigojimų turi laikytis. Taip pat yra rengiami ir standartai bei gairės šios rytė. Mes rengiame ataskaitą apie tai, kaip yra įgyvendinami MREL tai, e, reikalavimai. Ten teiksime ir kokybinę, ir kiekybinę informaciją šioje srityje, kaip tie e, reikalavimai yra gyvendinami, kaip jų laikomasi. Kalbant apie Tai yra svarbu siekiant, kad būtų gyvendinti FSB tarptautiniai standartai. Dabar dėl kapitalo reikalavimo. Mūsų atlikta analizė rodo, kad pasiūlyti pakeitimai e, pernelyg nepažįstų dabartinių reikalavimų, ypač susijusių su kapitalo reikalavimais. Mes taip pat dedame daug pastangų tam, kad būtų sustiprinta ES pozicija tarptautiniu lygiu. Mes taip pat e, siekime, kad e, bankams taikomas taisyklės būtų proporcingos. Proporcingumo principas jau yra įtrauktas į teisės aktus, tačiau reikia pripažinti, kad dabar teisės aktai tampa labai sudėtingi. Pagalvokime, kokia administracinė našta tenka bankams, nes visiškai netrukus mes paskelbsime diskusijoms skirtą dokumentą, tam, kad būtų lengviau diskutuoti šiais klausimais. Taip pat nepamirškime ir e, e, finansinių bei technologijų inovacijų. inovacijų dabar vis labiau plinta skaitmeninė bankininkistė ir tai reiškia, kad reikės apsaugoti tokias paslaugas naudojančius vartotojus. Dar norėčiau paminėti ir virtualias valiutas, sutelktinį finansavimą, taip pat ir kitus klausimus e, Šios problemas tikrai pradės spręsti antroji mokėjimo paslaugų direktyva PSD2. Mums šiek tiek trūko išteklių ir dėl to teko atidėti kai kurių svarbių projektų įgyvendinimą arba juos įgyvendinti mažesnė apimtime. ESA, Europos priežiūros institucija, pateikė savo gairias Tai yra svarbus instrumentas. Kai kurie klausimai turėtų būti sprendžiami pirmojų lygmenių, tačiau taip pat svarbu, kad ir būtų parengtos skaidrės, skaidrios priežiūros gairės tam, kad kompetitingos institucijos e, susidūrusios su kokiu nors klausimu, pavyzdžiui, kaip interpretuoti pirmo ligmens teisės aktą, tuomet būtų galima kreiptis į komisiją. Dabar tai yra vienintelis būdas siekiant užtikrinti sprendimų nuoseklumą europinių lygmenių. Na ir galiausiai noriu atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką. Dėl Junktinės karalystės referendumo. Tai tikrai sukelia irgi daug netik, neiškumo e, Europos bankininkystės institucijoje. Galbūt e, dalis personalo turės persikelti kitur. Sprend... Labai svarbu, kad sprendimai būtų e, priimti e, pakankamai greitai tam, kad jiems įgyvendinti būtų dar skirta pakankamai laiko. Dėkoju. Dabar žodis suteikimas Stevenui Majorui. Ačiū Roberto už tai, kad sutikė man žodį, gerbiamasis panė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Aš esu dėkingas Jums už galimybę dar kartą Jums papasakoti apie e, esmos veiklą per pastruosius 12 mėnesius ir taip pat pasidalinti keliomis mintimis apie mūsų ateitį. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų e, paramą ir konstruktyvų bendradarbiavimą per pastruosius penkerius metus. Jūsų parama visuomet buvo svarbi mums tam, kad mes galėtume e, sustiprėti ir daugiau dėmesio skirti investuotojų apsaugai, stabilumui ir sklandžiam finansų rinkų veikimui. Per pastruosius metus e, esmą iš tikrųjų nemažai ką nuveikė savo pagrindinių atsakomų e, pareigų srityje. Ir pirmiausia, e, aš papasakosiu Jums apie vėlių taisyklių savadą. Pastraisiais metais mes parengėme daugiau nei 80 techninių standartų projektų, nemažai techninių patarimų ir nuomonių. Esu įsitikinęs, kad šios taisyklės iš esmės kartu su ir kitų ES teisės e, e, teisėkros institucijų ir reguliuotojų pastangomis Europoje padėjo mums sukurti e, konkurencingesnės, skaidres ir saugesnės finansų rinkas. Ir rengdami antro likmens priemonės, aš manau, kad mes sugebėjome parodyti ryštą ir techninę kompetenciją, kurios e, tikėjusi iš mūsų teisėje, kurios institucijos. Per pastarosius 12 mėnesių esma taip pat parodė, kad yra pasiruošusi peržiūrėti kai kurios pirminių standartų projektus, atsižvelgdama į politikos kryptį pasirinktą pirmojo ligmens tikste. Pavyzdžiui, mes parengėme trys nuomonės dėl rengiamų taisyklių pagal antrąją MIFID, vieną nuomonę dėl rengiamų e, PRR standartų ir vieną nuomonę dėl rengiamo KRR standartų ir vieną dėl rengiamo EMIR standarto, EPI, ERIR standarto. Labai svarbu, rengiant bendrą taisyklių savadą, mums nepamiršti, kad mes turime baigti rengti techninius standartus. Ir aš manau, kad mes visi sutarėme, kad gerai parengti ir laikų gyvendinami techniniai standartai, gyvenime, kurios bus laikomasi nurodytų terminų, mes galėsime laikytis reglamento nuostatų. 2016-2020 e, metais mes gyvendiname priežiūros konvergencijos darbų pro, programą, kurioje dalyvauja ir, e, ir, ir priežiūros institucijos, ir rinkos dalyviai, ir kurie padeda mums sukurti struktūrą, e, pagal kurią mes galėtume tinkamai atlikti išsame priežiūrą. Uh, Galiu patekti kelias puikius pavyzdžius mūsų darbo praeitais metais. Tai yra da, um, partnerių atlikti, atlikti įvairių prospektų da, ir atitikimo reikalavimų pagal MIFID peržiūrą ir taip pat nema, nem, nemažai parengtų įvairių vadovų klausimų ir atsakymų ir įvairius klausimus. Komisija mes teikiame išsam, išsamius patarimus dėl to, kaip galima būtų užtikrinti trečiųjų šalių CCP patvirtinimą ir kaip galima būtų taip pat įgyventi kitus techninius standartus ir sustiprinti mūsų pajėgumus, ne euro, užtikrinant prieigą prie ne ES rinkų. Taip pat aš norėčiau pakalbėti apie labai svarbę informacinių technologijų sistemą, kurią mes, kuriame bendradarbiaudami su nacionalinėmis institucijomis tam, kad galima būtų gerai įgyvendinti MIFIR tikslus. Mes rengiame duomenės apie finansinės priemonės. E, Ir skiriame tikrai labai daug pastangų tam, kad galima būtų gerai rinkti duomenės, aktyviai dalyvavome nacionalinėse standartizavimo programuose ir pagerinome taip pat nuostatas dėl ataskaitų teikimo. Taip pat mes kalbame apie tai, kad e, reikia gerinti duomenų kokybę ir mažinti e, su ataskaitomis susijusias išlaidas. Dabar norėčiau pakalbėti apie rizikos vertinimo tikslus. Past, e, pastaraisiais e, metais mes labai sėkmingai pradėjome gyvendinti CCP atsparumo e, e, bandymus. Be to, ESMA taip pat dalyvauja visuose pokyčiuose susijusiuose su, su fintech. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Mes norime užtikrinti, kad vartotojai, gaudami finansinės paslaugas, visuomet būtų gerai apsaugoti. Be to, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į įvairius perspėjimus ir leidinius, kuriuos parengė mūsų organizacija pastaraisiais metais. Ir ypač tie leidiniai yra susijęs su. Be, a, E, išpirkimo privačiomis lėšomis režimą ir taip pat su perspėjimais mažmeniniams investuotojams dėl e, binarinių e, galimybių ir spekuliatyvinių produktų. Ir baigdamas, aš norėčiau taip pat keli žodžius tarti apie mūsų tiesioginį vaidmenį priežiūros sistemoje. Mes taip pat sėkmingai įgyvendiname ir da, priežiūrą ir e, labai veiksmingai prižiūrime, kaip laikomasi visų galiojančių teisės aktų, kaip yra numatyta CRA reglamente ir EMIR. Mes, pavyzdžiui, reikalavome, kad būtų sumokėta 64 tūkstančių eurų bauda. O, už tai, kad būtų, buvo netinkamai užtikrinta prieiga prie duomenų. Ir aš manau, kad mūsų turimos galimybės šiuo metu nustatyti baudas už baudas kredito reitingavimo agentūroms ir TR įstaigoms tikrai yra nepakankamos. Ir būtų labai gerai, jeigu jūs parengtumėt, parengtumėt mūsų pasangas jas praplėsti. CMU. Kapitalo rinkų sąjunga. Tai yra svarbus projektas reikalingas Europos ekonomikai. Ir kadangi ši sąjunga yra gyvendinama kaip visos ES projektas, aš manau, kad nesvarbu, ar ją gyvendinant dirbs 27-28 ES valstybės narės. ESMA tai yra da, jau patyr, patyręs ES reguliuotojas ir toliau mes ketiname siekti tikslų nustatytų tam, kad būtų sukurta kapitalų sąjunga ir mes ketiname da, ir toliau skirti ypatingą dėmesį vartotojų apsaugai, finansų stabilumui ir sklandžiam rinkų veikimui. Dėkuoju Jums taip pat dė, ir Jums dėkuoju už tai, ką Jūs pasakėte, ypač tai, ką pasakėte dėl kapitalų rinkų sąjungą. Ir norėčiau visiems mūsų svečiams padėkoti šiandien už puikų bendradarbiavimą, konstruktyvų bendradarbiavimą su Europos e, parlamentu. Ir kaip Jūs minėjote, mūsų parlamentas visuomet rėmė Jūsų įstaigas ir toliau ketiname taip daryti. Dabar perėsime prie klausimų ir atsakymų. Kiek e, dirbsim pagal tokią tvarką. Keturios minutės bus skirtos e, kiekvienam e, raundui, po to mes balsuosime ir po to pas mus atvyks ponas Dragė. Prašau, užduodant klausimus, e, kalbėti nelgiau nei pusantros ar dvi minutės, nes aš norėčiau, kad mūsų svečiai turėtų galimybę atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, pirmininkė. Be abejo, turiu daug klausimų visiems trims pirmininkams. Na, bet e, ko gero pirmame diskusijų etape pateiksiu tik porą klausimų Andrėja Enryja. Kiekvienais metais jūs priemate sprendimus, uh, Jūs e, trumpai paminėjote ir Brexit, sakėte, kad reikės priimti sprendimus susijusius ir su Brexit. Ko gero reikės e, pakeisti ir EU lyzą e, reglamentą. Europos parlamentas šiaip ar taip jau seniai prašo tą reglamentą keisti, bet tai užtruks nemažai laiko ir čia man iškilo klausimų. Kaip jūsų institucija šiuo metu jau ruošiasi Brexitui? Junknės karalystės pasitraukimui? Ar bus sukurta kažkokia speciali task force darbo grupė? Ir e, koks bus sukurtas sprendimų prieimimo mechanizmas? Ar bus išlaikyta kažkiek tai e, lankstumo dėl e, Europos bankininkistės institucijos reglamentų? Ir taip pat mane domina, kaip bus ir ar bus renkama nauja Europos bankininkystės institucijos e, būstinė. Ar jūs čia bendradarbiausite su Gabrieliu Bernardino arba Steven Major? <laughs> Please, Andrea. Okay, thank you. Well, uh... Na kągi, dėkoju. Iš tikrųjų, mūsų organizacija da, neturėtų užsimti tą veiklą, kuri neįeina į mūsų da, funkcijas. Tačiau šiuo metu dirbama kaip ir anksčiau. Ir bendradarbiavome su kolegomis iš Jungtinės karalystės, da, pasinaudodami visomis turimomis mūsų darbo struktūromis. Ar mes galime teikti techninę paramą, kurios gali prieikti šiam komitetui ir komisijai? Uh, tą techninę paramą, kuri gali būti naudinga, galvojant apie įvairias išstojimo galimybės, apie tai, kaip tai galėtų įvykti. Šiuo metu specialių, negaliu pasakyti, kad mes tam ruošiamės. Mes tarpusvėje aptarėme referendumo rezultatus ir aš turiu pasakyti, kad diskusija buvo teigiama. Kai kas iš mūsų narių išsakė susirūpinimą, apie kurį noriu, noriu Jums e, papasakoti. Tas susirūpinimas yra susijęs su tuo, kad ką mes darysime, jeigu, pavyzdžiui, dar Junktinė karalystė galės balsu, turės teisę balsuoti mūsų susitikimuose, kai dar bus nuspręsta, kad jie jau kaip yra išstoja. Ir mūsų kolegos iš Junktinės karalystės e, pasakė, kad be abejo jie e, nesikiš e, tais atvejais, kai bus priimami sprendimai, kurie nebus taikomi jų jurisdikcijoje. Taigi, šiuo metu mes labiausiai esame susirūpinę dėl savo darbuotojų. Samdymo procesas be abejo dabar taps dar sudėtingesnis, nes. Uh, Žmonėms bus e, sunkiau sutikti dirbti mūsų institucijoje, nes jiems nebus aišku, kurioje šalyje jie galiausiai dirbs, kur jie gyvens. Ir e, visiškai suprantu, kad darbuotojai yra susirūpinę. Ir aš norėčiau tikėtis, kad mes pakankamai greitai galėsime daug maž suprasti, kuria kryptimi bus judama. Taip, taip ir mes to tikimės. Tikimės, kad e, aiškumo pasidarys kuo daugiau, pastro, kuo skubiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pačiu pirmininkė, aš norėčiau. Ačiū, ponė pirmininkė, e, gerbėjai mūsų svečiai. Pirmiausia, norėčiau kreipėsi ponė Enrija, jūs. Uh, esate Bazilio komiteto stebėtojai ir e, Bazilio komitetas pradėjo darbą, kuris gali turėti rimtų padarinių būsto paskolų srityje, e, nes kalbame apie fiksuotas palūkanas ir apie, apie palūkanas, kurios bus taikomos asmenims, mažu, kurie gauna mažas pajamas. Tai, tai, kas šiuo metu siūloma, da, E, gali sukelti grėsmę stabilumui. Kaip Jums atrodo, ar tai yra tinkamas pasiūlymas? Pone Major, Jūs e, kalbėjote apie breksito tvarkaraštį, tačiau iš esmės tai neturėtų pakeisti kapitalų rinkų sąjungos kūrimą. Parlamentas jau patikė savo pirminius pasiūlymus ir kai kam iš mūsų atrodo, kad priežiūros lygmenį reikia kai ką pakoreguoti. Ir mums atrodo, kad Junktinė karalystė tuomet kaip tik nebuvo nusiteikusi pritarti šiems pasiūlymams. Ir Nemanau, kad e, tai, kas įvyko, e, turėtų sutrukdyti mūsų pastangoms kurti tikrąją kapitalų rinkų, e, rinką ir užtikrinti deramą priežiūrą joje. Kaip aš jau pasakiau savo žanginėje kalboje, mes labai šiuo metu aktyviai dalyvaujame diskusijose Bazilio komitetuose ir rengiame koordinuotą Europos poziciją klausimas taip yra žinomas ir mes e, apie tai kalbėjome keliose ataskaitose. E, problema yra tai, kad e, šiuo metu yra, ne, matome nepakankamą patikimumą ir pernelik didelius sviravimus bankuose. Tačiau mes turime užtikrinti, kad galutinis sprendimas nepakenktų uh, toms e, e, verslo sritims, kuriuose rizika yra maža. Tai yra ir būstų paskolos, ir e, skolim, korporatyvus skolinimas. Taigi e, mes nenorime iš tikrųjų taikyti didesnių kapitalo reikalavimų toms rytims, kuriuose nebuvo anksčiau problemų. Taigi mes bendradarbiaujame su Bazilio komitetu ir stengiamės visas problemas įspręsti drauge kartu ir užtikrindami, kad tie mūsų sprendimai nepakenktų tiems sektoriams ir tiems e, e, veiklos rytims, kuriuose problemų nėra. Dabar apie. Da, tai, kiek kapitalų rinkų sąjungos kūrimas yra susijęs su e, breksitu. Iš esmės, aš savo žanginėje kalboje norėjau pasakyti štai ką. Ar 27 ar 28 valstybės narės nes, e, dalyvaus kūriant šią e, sąjungą, nesvarbu. Ta darba reikia tęsti. Ir galima netgi būtų pasakyti, kad bent jau iš karalystės galėsime kurti šią sąjungą dar greičiau, dėl to, kad žinome, kad, kad kontinentinė Europa labai nori tos kapitalų rinkos sąjungos, jie labiau nuo jos priklauso. Ir mes uh, norime, kad būtų surasta tinkama pusiausvė tarp kapitalų rinkų uh, dalies. Ir, uh, ir bankininkystės sektoriaus. Uh, Aš e, da, pritariu komisaro nuomonėje, nes da, iš esmės joje taip pat kalbama apie tai, kad mes turime paspartinti darbą, kuriant kapitalų rinkos sąjungą. Ir viena iš sričių yra priežiūros konvergencija. Uh, visoms e, priešos institucijoms tai būtų labai svarbu. Ir jei pažvelgsite į įgalio, mūsų įgaliojimus šioje srityje, pamatysite, kad jie nėra pakankami. Mes praeitėje daugiau dėmesio skiriame bendram taisyklių savadui ir mažiau laiko skiriame e, priežiūros konvergencijai. Mes turime išnagrinėti nacionalinės priežiūros praktikas ir užtikrinti, kad priežiūros institucijos veiktų tikrai nepriklausomai. Dėkuoju. Meine Frage, ich spreche auf Deutsch. Bertliukas, ačiū. Mano klausimas taip pat skirtas yra ponui Enerija. Noriu pastirauti dėl e, atsparumo testų rezultatų. Europos bankininkystės institucija e, tuos e, teks, testus atliko, nustatė, kad tam, kad bankai tikrai būtų atsparus, trūksta 5,7 milijardų eurų trys gerbiami ekonomikos e, profesoriai Štefan, Havai ir Pire atliko vertinimą ir jie gavo kiek kitokius rezultatus dėl trūkstamo kapitalo. jeigu būtų naudojami tie patys reikalavimai kaip JAV, tai, tom, e, tai tuomet e, Europos bankams trūktų 123 milijardų, naudojant dar kitus metodus trūktų jau virš 600 milijardų. Kodėl taip skiriasi rezultatai? Ar jūs manote, kad EBOS, Europos bankininkistės institucijos naudoti e, vertinimo metodai nėra tinkami, ar kad vis dėlto galbūt EBA neatsižvelgia tam tikrą riziką? Thank you, thank you for your, for your question. Dėkoju už klausimą. Mes perskaitėme tas studijas ir jos iš tiesų yra gerbtinos, kaip jūs paminėjote. Nemažai akademinės visuomenės uh, mano, kad kapitalo reikalavimai turėtų būti daug didesni negu dabar numatyti reglamente. Ir turime labiau sverto uh, lygių pasiremti, kur turėtų būti 15, net 20 procentų, o ne rizika. Ne vien rizika tie stres testai turėtų remtis. Ir tada, aišku, trūkumai e, to uh, kapitalo trūkumai gaunasi daug didesni. Bet mes turime užtikrinti, kad Europos bankai, esant sudėtingai situacijai, sugebėtų įgyvendinti dabar galiojančias taisyklės. Tas taisyklės, kurios yra numatytos ES teisės aktuose. Taip pat buvo ir visai logiškai kritikuojama tai, kokį mes scenarijų naudojame tose stres testuose. Atliekant stres testą, kiek, koks kapitalo kiekis sudėka to streso, stres testo metu ir parodo, e, kaip uh, pažydžiamas ar nepažydžiamas yra bankas. Taigi aš manau, kad mūsų stres testai yra pakankamai e, stiprus. Ar yra dar e, šiek tiek laiko? Turėčiau e, trumpą klausimėlį, noriu dar šitą pasitikslinti. Jūs sakėte, kad EBOS e rezultatai gali būti klaidinantis dėl to, kad neva Europos parlamentas nenustatė teisingų standartų? No, ne, ne, aš to tikrai nesakiau. Aš pilnai pritariu tiem standartam, kurie yra reglamente. Aš tik noriu pasakyti, kad jei norim dar griežtesnių standartų, norim e, tokių standartų, tai tada tą kartelę reikia užkelti daug aukščiau, negu kad dabar yra numatyta galiojančiame reglamente. Tada reikia nustatyti kitokius e, kapitalo reikalavimus, bet Bazelio komitetas ir kitos institucijos yra tikros kad dabar tas santykis tarp saugumo ir skolinimo paskatų yra tinkamas. Dėkui. Pirmininkė, gerbiami prelegentai, jūs visi kalbėjote apie technologinę pažangą finansų sektoriuje, minėjote tuos didžiosius duomenis, automatinės finansinės konsultacijas ir kitus dalykus, ponė Bernardino. Jūs sakėte, kad norite užtikrinti kuo didžiausią vartotojų apsaugą ir siekti, kad tai netrukdytų inovacijom. Bet finansų sektoriaus specialistai sako, kad reglamentavimas daugiau susitelkia į pačias institucijas, o ne į finansinę veiklą. Ir dėl to atsiranda problemų, tokių kaip pastebime Pavyzdžiui, e, finansų sektoriaus specialistai sako, kad Google ar Apple e, tokiom įmonėm taikomi kitokie reikalavimai šioje srityje. Ką Jūs galvojate, ar nevertėtų e, ir bankų reglamentavimo srityje labiau susitelkti į veiklą, o ne į pačią bankinę įstaigą? Kalbant apie palyginamuosius rodiklius, Euribor. Daugelis bankų išėjo iš tos sistemos, nors pakankamai nemažai bankų dar naudojasi šią uh, e, palyginamų rodiklių sistemą. Kaip jūs galvotumėt apie šią sistemą? Dėkui. Dėkui už klausimą. Visi šie klausimai, kurie susijęs su skaitmeninimu, su dideliais duomenimis, visi šie dalykai tampa vis svarbesni mūsų darbe, taip pat ir e, tie automatiniai, fina, automatinės finansinės konsultacijos. Tie dalykai, kuriuos jūs paminėjote, aišku, atsispindės mūsų diskusijose. Mes turime siekti pusiausviros. Tai yra užtikrinti vartotojų apsaugą ir tuo pat metu netrukdyti inovacijom. Ir visa tai susiję su produktų pobūdžiu. Ir vienas iš sprendimų galėtų būti labiau orientuotis į veiklos specifiką. Ir mes dabar iš suinteresuotųjų pusių uh, iš sektoriaus dalyvių ir vartotojų norime gauti informacijos, kur jie mano mm, būtų galimybės, kurias reiktų panaudoti. Taip pat turime pasižiūrėti ir į reglamentą, į taisyklės ir išsiaiškinti, kas čia galėtų trukdyti inovacijoms ir neleisti užtikrinti tinkamo vartotojų apsaugos lygio. Šie dalykai yra svarbi mūsų darbo dalis, kalbant apie fintech ir kitus e, techninius e, dalykus, tai aišku, kad šiame sektoriuje dabar yra labai daug pasikeitimų, tie didėjai duomenys, big data, uh, keis dalį finansinių paslaugų specifikos ir galbūt tų didžiųjų duomenų naudojimas reis geriau nustatyti e, rizikos kainą, bet iš kitos pusės tai mm, neleis galbūt visiems vartotojams aktyviai dalyvauti rinkoje. Tai mes turime siekti, kad to nebūtų, kad tie elementai būtų pažangus. Dar norėčiau vieną dalyką pridurti dėl technologinių aspektų. Kai mes testuojame, tai mes būtent mokėjimus testuojame ir tie trečiųjų šalių mokėjimai ir PSD priemonės. Visa tai yra tikrinama, žiūrima, ar šiuose sritise galioja tinkamos taisyklės ir ar yra užtikrinta tinkama pusiausvėra, turint galvoje saugumą e, vartotojams ir atitinkamą kitų šios rinkos dalyvių e, veiklą. 88 antra bankų veiklos koordinavimo direktyva neatspindi e, technologinių pokyčių ir apie tai irgi turime pagalvoti. Dėl dalyvavimo nustatant palyginamosius rodiklius. Eurai Bor pastebėjome, kad šioje sistemoje dalyvių skaičius sumažėjo maždaug 50 procentų nuo 40 iki 20 nukrito ir mes norime įtikinti bankus, kad jie grįžtų į šią sistemą. Ir pagal naująjį palyginamųjų rodiklių reglamentą galima priversti bankus dalyvauti šioje sistemoje. Gaila, kad bankai nenori dalyvauti, nes pirmiausia, jie patys naudojasi tais rodikliais, nors visat pabrėžė rizikos aspektą, nes toks bankų elgesys, tai yra nedalyvauti sistemoje, bet vis tiek naudotis tos sistemos e, teikiamomis galimybėmis yra, mm, nėra geras. O kalbant apie palyginamųjų rodiklių reglamentą, tai teisinė rizika galima labai aiškiai e, apibriežti. Ir manome, kad mm, dėl to neturėtų būti problemų. Dabar fintech poveikis. Andrėja ir Gabriel jau minėjo apie tai, Mes norime, kad mūsų teisės aktai ir techniniai standartai būtų technologinė prasme neutralūs. Bet labai sunku nuspėti, kokios naujos technologijos bus naudojamos ir kaip tie standartai su jom dėrės. O kalbant apie inovacijas, tai mes esmoje turime specialistų grupę, kuri būtent užsima finansinėmis inovacijomis ir žiūri, kaip jom galima pritaikyti galiojančius teisės aktus. Dėkui. Ponas Gigold, norėčiau keletą klausimų pateikti. Pirmiausia, Gabriel Bernardinau. Dėl PWC norėčiau paklausti dėl PricewaterhouseCoopers. Jūsų vienas iš direktorių išėjo ten dirbti ir kaip tada su mm, tuo mm, agentūrų nepriklausomumu, ar nereikia jam skirti didesnio dėmesio. IORP reglamentas numato, kad visos prievalės turi būti pilnai finansuojamos ir Gabriel matėme, skaitėme jūsų paskelbtą studiją balandį, kad taip ne visada yra. Ir norėčiau paklausti, kokių priemonių imsitės, kad tai būtų užtikrinta. Toliau esma dėl patarimo siekiant užtikrinti lygiavertiškumą, equivalence. Brexit kontekste tai labai svarbu, kai kurioms jautrioms šalims, taip pat ir mokesčių rojams, jūs pateikėte e, patarimų dėl lygiavertiškumo, nenurodydami pagrindinių e, kriterijų, pavyzdžiui, sverto ribų ar mokėjimų ribų. Ir kodėl jūs tų kriterijų nepateikėte? Galbūt komisija jūs spaudė, e, siekdama, kad jūsų patarimai nebūtų griežti. Ir galiausia, dėl išpirkimo bail-in diskusijų norėčiau paklausti, kai kalbame apie netinkamą priekybą, missailing ir jos ryšį su, rizika, su rizikos ribojimu, kaip, kaip čia galėtumėt pakomentuoti? Jei finansiniai produktai netinkamai pardavinėjami vartotojams ir tikrai nėra veikiama siekiant geriausiai užtikrinti vartotojų interesus. Kaip tada nereikia kreiptis į Europos teismus? Dėkui. Dėl Karlos Montalvo buvusio EOP vykdomojo direktoriaus, kuris išėjo PricewaterhouseCoopers tai atitinka dabar galiojančias taisyklės, čia nematome problemos. PVC e, teikia konsultacijas daugam. O iš mūsų pusės žiūrint, mes siekiame, kad metus laiko jis negalėtų bendradarbiauti, bendrauti su nei vienu iš EOPA darbuotojų jokiais su EOPA susijusiais klausimais. Ir mes manome, kad tas ir atitinka reglamento dvasę. O dėl nepakankamo finansavimo, kai kalbame apie pensijas, direktyva yra minimalaus harmonizavimo direktyva. Ir kalbant apie tuos esminius parametrus, kaip apskaičiuojame įsipareigojimus, tai jie paremti principais ir palieka nemažą veikimo laisvę valstybėm narėm, kai skaičiavimai daromi labiau realistiškiau vertinant situaciją ir atsižvelgiant į palūkanų mm, už paskolas dydį, tai įvairūs finansavimo lygiai čia gali būti. Daugelis valstybių narių net pagal nacionalinę teisę nepakankamai finansuoja. Ir ypač tai matoma, kai atliekamas vertinimas pagal dabar galiojančius lygius tai tas dauginama iš keturių. Taigi ta spraga yra pakankamai didelė. Ir dėl to mes paskelbėme bendrą nuomonę skirtą parlamentui tarybai ir komisijai, kad būtų atliktas atitinkamas rizikos vertinimas ir būtų paskatinti tiek tie remėjai, sponsoriai, tiek valstybės narės nusileisti ant žemės ir realiau pažiūrėti į situaciją, kol nekylo didelių problemų uh, užtikrinant pensijinių įsipareigojimų įgyvendinimą. Taigi mes darom viską, ką galim. Pirmiausia, iškeliame šį klausimą, atkreipiame į jį dėmesį, parodome, kad tokia problema yra ir taip pat siūlome galimus sprendimus, taip pat ir Europos lygių O stres testai bando išsiaiškinti, kokios pasiekmes būtų, kai gyvename mažų palūkanų terpėje. Atsiprašau, turime po keturias minutės diskutuoti, negalime viršyti laiko, nes laukiame pono Dragi. 10 sekundžių galiu duoti. Ne, 10 sekundžių aš nenoriu, nes man per mažai aš negalėsiu paaiškinti klausimo. E, Brian Hayes, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Burkhard Palts, mano kolega, kalbėjo apie tai, kad uh, Galbūt EBA būstinė bus ten pat, kur ir e- IOPOS. Ir aš manyčiau, kad jeigu kažkur tai jums reikia persikraustyti, tai e, e, iš Londono kraustikitės į Dubliną, žymiai arčiau. Ir aš noriu jūsų pasiteirauti. Aišku, reikės priimti politinį sprendimą taryba turės primti tokį sprendimą, ką jis jums reikš? Jūs taip pat pateikėte labai įdomią pastabą apie e, kolegas iš Junktinės karalystės. Jūs sakėte, kad valdyboje yra e, Junktinės karalystės atstovų ir jie turėtų susilaikyti balsavimo metu, kai bus balsuojama dėl naujų taisyklių. Uh, Gal galite pakomentuoti? E, ponas Bernardino, aš e, noriu pasakyti, kad jūs visiškai teisus, sakydamas, kad Jopos pastabos tikrai svarbios, labai svarbu atkreipti visuomenės dėmesį, taip pat ir į atsparumo testus. Ir aš noriu pasiteirauti dėl PREP pasiūlymo dėl e, profesinių um, pensijų. Kaip Jūs manote, ar e, tas pasiūlymas veiktų ir kalbant apie antrojo um, tipo pensijas, antrojo ligmens pensijas? Ačiū. Kaip žinia, Europos bankininkistės institucijos buveinė nustato steigimo reglamentas. Taigi, norint tą reglamentą keisti, reikėtų uh, E, tai, kad tai padarytų e, visi teisės aktų, kurie ir jūs, ir, ir taryba, ne nuo mūsų tai priklauso. Jūs turėsite nuspręsti, bus ta, kur bus ta būstinė. Toliau. Dar pridursiu, kad ES teisės aktai numato, kaip veiks ES agentūros mums svarbu, kad e, vyktų bendradarbiavimas tarp tų agentūrų, tarp institucijų, tam, kad dėl dėrybų nenutrūktų bendradarbiavimo procesas. Vėlgi, bet kokį sprendimą jūsų minėtais klausimais turės e, priimti e, abu, turės priimti abi institucijos dalyvaujančios teisės aktų kūrime. Ačiū. Na, iš tikrųjų, manoma e, sukurti sistemą dėl tarpvalstybinių pensijų sistemos Europoje, bet e, tai e, iš tikrųjų gali sukurti ir daugiau sunkumų tarptautiniams įmonėms. Dėl to, kokie būtų įnašai, tarpvalstybiniai įnašai, dėl to irgi reikės priimti sprendimą. Dabar buvo išsakyta keletas idėjų. Ir aišku, mes po poros mėnesių galėsime atvykti Europos parlamentą ir apie viską dar kartą padiskutuoti. Tam progą turime. Šiuo metu e, egzistuoja atotrukis tarp pensijų dydžio Europoje ir tam reikės e, rasti sprendimą vidaus rinkoje. Ir aišku, čia irgi reikės atsižvelgti į kylančius kaštus. Eva Kailė. Ačiū pirmininkė. Dar kartą noriu pakartoti, kad kuo labiau viskas keičiasi, tuo labiau viskas išlieka taip pat nepakitę. Priežiūros institucijos e, vykda, dirba pagal tas taisyklės, kurias buvo parengtos uh, E, e, e, centre, pagrindinėse valstybėse, bet tos taisyklės nepasiteisina ES periferijoje. Štai pavyzdžiui, Graikija yra vienas bankas, kurį bando perimti Graikijos valdžia. Ir netgi su visu to procesu yra susijęs ir Graikijos bankas net ir Graikijos bankas nori bandyti daryti politinį spaudimą. Tame banke yra didelis blogų paskolų, paskolų lygis. Ir jos praktiškai yra nepadengtos. Banko veikla yra rizikinga. Man atrodo, tai yra puikus pavyzdys kaip bankų institucijos eh, nesugeba tinkamai vykdyti savo veiklos. Mes negalime nuolat ir nuolat prašyti eh, mokesčių mokėtojų pinigų tam, kad galėtumėm gelbėti prastai dirbančius bankus. Europos institucijos turi skubiai eh, pagerinti priežiūros taisyklės taip pat ir dėl bendrų priežiūros komandų. Taip pat mes turime užtikrinti, kad padėtis pagerės. Noriu kreiptis į Europos bankininkystės institucijos pirmininką. Ar e, jums rūpi e, tam tikrų bankų valdymo kokybę? ir e, kaip galima būti kovoti su tais e, bankų valdytojais, kurie veikia netinkamai, kurie išdada per nelik daug blogų pas, e, paskolų. Jų baigėsi kalbėtojai skirtas laikas. Ir jeigu taip, tai kaip Jūs manote, ar tokiems bankų valdytojams galima numatyti papildomą atsakomybę? Tai buvo tik EBA, Europos bankininkystės institucijai skirtas klausimas. Bankų valdymo klausimas tikrai labai svarbus. Ypač kalbant apie mažesnius bankus, būtent bankų valdytojai e, daugiau, dažniausiai ir sukelia bankų bankrotus. Mes rengiame gairias jos netrukus ir pasirodys ir naudodami tą, būtent šioje srityje mes naudosime mūsų gairias. Jūs kritikavote bankų veiklos e, priežiūrą. Bankų sąjungoje e, yra numatyta, kad bus ir mišrios komandos, kur dirbs nariai iš įvairių valstybių narių. Ir jie tikrai, tokios bendros komandos tikrai e, labai svariai padės sumažinti tas rizikas, apie kurias jūs ir kalbėjote. Kolega Balts. Ačiū. Aš norėčiau pateikti klausimų visiems trims mūsų svečiams. Dėl ESA, Europos priežiūros institucijos, biudžeto. Panašu, kad esos veiklai yra teikiamas prioritetas. Jūs žinote, kokia yra mūsų pozicija ir aš noriu pasiteirauti, ar e, pastaruoju metu jūsų institucija veikia geriau, ar tikrai dabar jūsų institucija labiau laikosi veiklos taisyklių. Ir kaip Jūs manote, kokiuose sritise Jūs dar turėtumėte imtis veiksmų? Labai trumpai prašyčiau sakyti klausimus. Ponas Mejor. Kalbant apie skaidrumą, mums svarbu, kad vyktų nuolatinis dialogas su jūsų komitetu. Mes jau sustarėme, kad reikia baltųjų knygų. Vyko ilgos diskusijos apie tai, kad reikėtų keistis dokumentų projektais. Mes jau sutarėme dėl to, kad būtų tikrai labai naudinga bendrauti ir žodžiu, ir raštu. Taip pat buvo išreikštas susirūpinimas ir dėl konfidencialumo taisyklių. Buvo sakyta, kad kai kurie dokumentai, kuriuos mes siunčiame, yra esma ir jie neturėtų būti išplatinami per nelik anksti. Mūsų institucija buvo sugriežtintas taisyklės dėl konfidencialumo ir, aišku, ir mes žinome, koks būna poveikis, koks būna, kokio atgarsio susilaukia tokių dokumentų nutikėjimas. ponas Bernardino. Aš visiškai pritariu tam, ką pasakė Steven. Pažvelkime, kokie yra mūsų prioritetai. Dabar palūkanų lygis labai e, mažas. Mums dabar labai svarbu, kad, e, priežiūros, kad būtų užtikrinta priežiūros taisyklių e, konvergencija. Mums svarbu įvertinti ir priežiūros praktiką, tikrinti pateikt kitus e, balanso e, dokumentus, dabar svarstama Bulgarijos, Rumunijos dokumentus. Ir aišku, svarbu siekti e, finansinio stabilumo. Visa tai yra susiję ir su atsparumo testais. Mes tenkiamės atsižvelgti į tą susirūpinimą, kuris buvo išsakytas Europos parlamentas ir be abejo mes visą laiką galime pas jūs atvykti ir su jumis aptarti prioritetus. Panas Enrija, aš pritariu tam, ką pasakė kolegos, taigi nekažinką be galėčiau ir pridurti. Aišku, biudžeto apkarpimas nėra neutralus, mes turime nuspręsti, kokioms sritims bus teikiamas prioritetas. Kai kurių gairių paskelbimas buvo atidėtas. Taip pat mes sumažinome uh, ir kolegijų skaičių. Pavyzdžiui, ginčių sprendimo kolegija buvo panaikinta. Tai čia mes taupome, taip pat yra taupima ir mokymo srityje. Dėl to man truputį gaila, nes vis dėlto manau e, svarbu užtikrinti, kad žmonės žinos, kaip praktikoje pritaikyti mūsų gairias. Labai svarbu, kad mažinant biudžetą nebūtų sumažintas ir mūsų ambicijų lygis. Pervenš Berės, prašom. Dėkui, noriu Bernar. Paklausti. Jūs neturėtumėt vieni, kai, turėtumėt į kairę orientuotis, o ne į dešinę. Norėčiau pono Bernar paklausti, dėl RTS, kad e, dėl to pagrindinio informacinio dokumento, kad vartotojas gautų informaciją, žinodamas, ką perka. Bet visa tai nėra taip paprasta, nes gavome labai daug nusiskundimų dėl to. Mūsų tikslas kad vartotojas gautų teisingą informaciją. Ir jūs kaip esą atstovas už tai esate atsakingas. Jūs norėjote dar metus laiko nukelti šiuos darbus, o parlamentas nori mm, tą padaryti kuo greičiau. Ir yra atitinkama parlamento rezoliucija, kad būtų atlikti visi reikalingi pakeitimai, kad vartotojas galėtų gauti tinkamą informaciją. Norėčiau paklausti jūsų. Labai ačiū už klausimą. Man atrodo, padėtis dabar yra visiškai aiški. Daug kas priklauso nuo Europos komisijos dabar Europos komisija turėtų imtis veiksmų, aišku, paskui sprendimo prieimime dalyvaus ir Europos parlamentas. Mes esame įsitikinę, kad mūsų darbas susijęs su ATS, RTS, su tuo irgi e, susijęs ir aš tikiuosi, kad e, sprendimas bus rastas kiek įmanoma greičiau. Turime bendradarbiauti tarpusavėje tam, kad e, sprendimas būtų priimtas kiek manoma greičiau. Savo rezoliucijos projekte jūs irgi apie tai kalbate. Taip pat turime nepamiršti ir praktinių aspektų. Akivaizdu, kad susitarimas vis tiek negalės būti įgyvendintas sausio pirmą dieną. Kitų metų sausio pirmą dieną reikės daugiau laiko. Uh, Bet, kaip jau sakiau, svarbu, kad viskas vyktų pakankamai sparčiai, kad mes e, e, neprarastumėm pagreičio. Vis dėlto tai yra gana didelis ES vartotojų pasiekimas. E, mūsų agentūros darys viską, kad suteiktų visą reikalingą techninę informaciją. Aišku, daug kas priklausys nuo politinės valios, bet taip tikrai tai yra įmanoma. Ačiū kai mes rezoliucijos projekte kalbėjome apie sparčią e, situacijos, spartų situacijos pagerinimą, quick fix, tai ir turėjome meni, kad viskas turėtų vykti sparčiai e, vienerių metų laikotarpyje. Labai ačiū visiems, ačiū už tokią vaisingą diskusiją, ačiū už tai, kad dar kartą išreiškite paramą Europos parlamentui, ačiū Jums už e, būsimą bendradarbiavimą ir už bendradarbiavimą per praėjusius mėnesius. Colleagues, we should. Mėly kolegos, iš karto reikėtų balsuoti. Patikrinkime, ar veikia balsavimo aparatūra. Prašau sėstis į vietas. Please take seat. We need to vote. Start. Sėskite į vietas. Reikia pradėti balsavimą bandomasis balsavimas. Balsuokime per Venšberes, netinešė savo kortelės, taigi socialistam priskaičiuosime vienu balsu daugiau, nebent jų jau yra čia 15, ko aš abejoju. Kiek mūsų čia yra? How is possible we have... Ah, no. Six, six, okay. Okay, still want to vote? Okay, in any case, we can close fix the test. Baigiame balsuoti, viskas veikia gerai. Pradėkime nuo klausimo, į kurį atsakymą žodžiu. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas klausimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras klausimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečias klausimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Visas tekstas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar galime pereiti prie rezoliucijos projekto. Pirmas paragrafas, pradinis tekstas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintas pakeitimas, dvi dalis su žodiniu uh, pakeitimu pirmai daliai, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta Primta antroji dalis su žodiniu pakeitimu, kurį patikė per Važberes, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas paragrafas pradinėme tekste, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Patvirtinta A kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. B kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 16 kas už, kas prieš, Pasitikrinkime, 16 pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas, nes reikia priskaičiuoti vieną papildomą per Vanšberės balsą. 17 pakeitimas. Atkrenta. Dabar 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Manau, kad patvirtinta, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Devintas paragrafas pradinėme tekste, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dešimtas paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau vienu įpu balsuosime dėl e, citations dalių, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau A konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. B kas už prieš susilaiko patvirtinta, C konstatuojama dalis, kas už prieš susilaiko patvirtinta, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, antras, atsiprašau, trečias, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Ekos atomoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. F. Konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar vardinis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais pradedame balsuoti. Finendo il voto. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Dar reikia priskaičiuoti vieną balsą EPP frakcijai, taip pat ir SND. Baigiame balsuoti. 35 už, 2 prieš, 4 susilaikė. Didžioji dauguma pritarė, taigi rezoliucija patvirtinta. Ir e, mes. Uh, Išsakėme labai e, aiškę poziciją dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų. Um, we can welcome uh, warmly. Norėčiau kuo nuoširdžiausiai pasveikinti Mariją Dragį, Europos centrinio banko pirmininką. It's enough with the pictures. Uh, Um, welcome uh, to the. Nuotraukų jau gana. Sveikinu Jūs atvykus Europos parlamentą. Vyksta trečiasis stebėsenos dialogas šiais metais. Pirmas įvyko birželio 21 dieną. Um, kovo mėnesį primti ECB sprendimai ir toliau taikomi vis dar laukiama, kad palaipsniui ES ekonomika pradės atsigauti. Vis dėlto e, turime atsižvelgti ir Junktinės karalystės referendumo rezultatus. Europos centrinio banko programa turi, vykdy, turi būti vykdoma ir toliau, bent jau iki 17 metų kovo mėnesio. E, banko pirmininkas Dragi išsakys, ką mano ECB dėl dabartinių ekonomikos tendencinių įvykių. Taip pat bus kalbama ir apie Brexit tarptautinės finansinės pasiekmes. Taip pat bus patikta, patikta informacijos apie rinkos susiskaldimą, apie e, valstybinės obligacijas. Mes jau čia atlikome tam tikrą parengiamąjį darbą, konsultavomės ir su mokslininkais, visų pirma, dėl fragmentacijos. ECB vykdoma politika sumažino rinkų fragmentavimasi Ir dabar esančią padėtį būtų galima paaiškinti vad, labiau atsižvelgiant ne į fragmentaciją, bet į skirtumus tarp valstybių narių teisė, teisės akto. Panašu, kad dabar bankai taiko žemą neutralią e, palūkanų normą, kurią gali labai nežymiai takoti. Ir bandama užtikrinti, kad e, Europos rinkoje būtų nusekliai taikoma maža palūkanų norma, labai maža palūkanų norma. Aišku, mes e, turime nepamiršti, kokią riziką kelia, jeigu uh, tokios labai mažos palūkanų normos bus e, e, taikomas ilgą laikotarpį. Taikant tokią mažą palūkanų normą buvo bandoma sustiprinti eurozoną ir taip pat išspręsti e, įvairias problemas eurozonoje mūsų laukia įdomi diskusija. Daug ko tikimės iš jūsų žanginės kalbos. Prašom, žodis jums. Dėkuoju, dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėmėje. Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nariai, pirmieji ponai ir ponios. Dėkuoju Jums už galimybę kreiptis į Jūsų komitetą likus mažiau nei savaitę iki labai svarbios Europos parlamento šventės. Prieš 40 metų e, buvo patvirtintas dokumentas, pagal kurį buvo pradėti e, e, buvo, Europos parlamentas renkamas tiesioginiuose rinkimuose. Ir aš džiaugiuosi, kad turėtume galimybę kreiptis į jūsų tiesioginius Europos žmonių atstovus šiandien. Mūsų piliečiai tikėsi, kad mes galėsime realiai pagerinti jų gyvenimą. Ir aš manau, kad mes turime realiais veiksmais uh, atsižvelgdami į savo įsipareigojimus, e, tiesėti jų lūkesčius. Būtent todėl aš atvykau pas jūs šiandien, norėdama ne tik tam, kad dar kartą parodyčiau, kad Europos centrinės bankas mano, kad yra nepaprastai svarbu ta, e, atsiskaityti ES piliečiams, bet ir tam, kad su jumis galėčiau aptarti, kaip Europos centrinis bankas e, įgyvendina jam patikėtą mandatą, tą mandatą, kuris buvo demokratiškai mums patikėtas. Todėl, kalbėdamas šiandien, aš pirmiausia apžvelgsiu eurozonos e, atsigavimą ir papasakosiu apie taip, kokį poveikį turėjo mūsų politi pinigų politikos priemonės. Po to, po jūsų komiteto prašymu, aš aptarsiu sąlygas finansų rinkose, eurozonoje ir ypač, e, ypatinga dėmesį skirdamas e, finansų rinkų integravimui. Eurozonoje atsigavimas tikimasi tęsis ir toliau nedideliais, bet stabiliais tempais, nors ir bendras pagreitis bus mažesnis nei tikėjomės birželio mėnesį. Tačiau galime pasidžiaugti, kad mūsų turima informacija ir toliau rodo, kad eurozonos ekonomika yra atspari globaliam ir politiniam neaiškumui. Ypač tam, kuris susidarė po to, kai paaiškėjo referendumo Junktinėje karalystėje rezultatai. Iš karto po referendumo kilo reakcija, su kuria mes susitvarkėme ir finansų rinkos reakcijos buvo nemažai, kilo akcijų kainos, tačiau dabar situacija pasitaisė. Kartu mes matome, kad prognozės dėl išorės paklausos uh, nuo birželio šiek tiek sumažins mūsų prognozes dėl eksporto augimo. Kartu su kitais veiksniais tai ir toliau mažins mūsų prognozes dėl eurozonos augimo rodiklių. Kartu mes atlikdami savo makroekonominės prognozes, tikimės, kad metinis realusis bendrasis vidaus produktas šiemet padidės 1,7 procento, o kitais metais 1,6 procento. Lygiai taip pat jis didės ir 2018 metais. Infliacija taip yra labai žema ir taip yra dėl kritusių naftos kainų. Metinės infliacinis rodiklis šiemet sudarys 0,2 procento, šiek tiek padidės iki 1,2 procento 2017 metais, tuomet kai e, mažės. E, sumažėjusių naftos kainų poveikis. Ir mes taip pat tikimės, kad 2018 metais infliacija pasieks 1,6 procento. Šiame kontekste mes matome, kad mūsų išsamios politikos priemonės ir toliau veikia realią ekonomiką. Skolinimuose namų ūkių ir įmonių skolinimuose sąlygos dabar yra paprastesnės ir dėl to padidėjo e, paskolų apimtys ir kūrimas. Ir dėl to padidėjo e, namūkių ir įmonių išlaidos visoje euros zonoje. O dabar aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai, kaip mes skatiname skolinimą savo politikos priemonėmis, nes mes e, manome, kad piniginės mūsų pinig, pagrindinis piniginis paramos priemonės turėtų sumažinti finansavimo sąnaudas realioje ekonomikoje. Šiuo metu birželio mėnesį ir praeitą savaitę mes atlikome pirmasis dvi naujųjų tikslinių ir ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų e, serijų operacijas. E, jos susilaukė didelės paklausos. Dvi papildomos operacijos turėtų įvykti gruodžio ir kovo mėnesiais. Šios operacijos leidžia bankams užsitikrinti ilgalaikį finansavimą labai patraukliomis sąlygomis ir be abejo tas sąlygas jie galės taip pat pasiūlyti ir savo klientams. Lygiai taip pat e, kredito skatinimo e, komponentas, kuris yra įtrauktas į mūsų išplėstosios e, turto pirkimo jeigu jis yra traktas išplėstinį turto pirkimo programą, o ta, kur šitą kalbą, tai yra turtų pagrįsti virstybiniai popieriai, po, poperiai, padengtų obligacijų ir bendrovių ta, sektoriaus supirkimo programos toliau turėtų a, daryti teigiamą poveikį. Ypatingai ta, turto a, garantuotų, garantuotų vertybinių popierių ir trečiasis e, bendrovių sektoriaus obligacijų e, e, pirkimo projektas turėtų, su, turėtų apriboti bankų finansavimo sąnaudas. Ir taip ne finansų bendrovės turės geresnės sąlygas gauti finansavimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad bendrovų sektoriaus obligacijų pirkimo pro, programa yra naudinga ne tik stambioms įmonėms, bet kurios gali naud, naudotis obligacijų rinkos priemonėmis, bet ir mažoms įmonėms, nes aktyvesnės obligacijų rinkos sąlygos uh, kuriamis gali naudotis stambesnės e, e, įmonės, skatina jas ieškoti finansavimo obligacijų rinkose ir taip bankų balansuose lieka daugiau lėšų tam, kad jie galėtų skirti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kartu e, mūsų prognozijas rodo, kad ir toliau reikia a, a, taikyti piniginės paramos priemonės tam, kad galima būtų užtikrinti ciklišką atsigavimą ir ta, pasiekti norimus infliacijos rodiklius. Finansa, mūsų finansavimo sąlygos ir toliau turėtų atitikti mūsų uh, siekiamą scenarijų. Ir todėl kartu su valdančiaja taryba mes ir toliau stebėsime, kaip keisės ekonomikos ir finansų rinkos. Ir mes ir toliau teiksime tą, tą piniginę paramą, kuri yra numatyta mūsų prognozėse ir sieksime, kad infliacija. Uh, vidutinės trukmės laikotarpiu sudarytų maždaug 2 procentus. Ir kartu be abejo mes e, e, nepamiršime apie tai, kokie yra mūsų įgaliojimai. Bet to dėkoju, kad šiandien su jumis aš galiu aptarti ir finansų rinkų fragmentaciją eurozonoje. Aš atsiminu, kad prieš ketverius metus šiame pastate, e, kai kreipiausi į jūs, aš pasakiau, kad finansų ir kad valstybės e, e, eurozonoje buvo pastebėtas skirtingas e, pagrindinių ECB palūkanų normų mažinimo poveikis ekonomikos ir finansų sąlygoms. Nuo to laiko 2012 metų fragmentacija sumažėjo ženkliai ir namūkių ir bendrovių galimybės gauti finansavimą ženkliai pagerėjo visoje eurozonoje. Ypatingai mes matome, kad pagrindinio ECB palūkanų normų buvo palūkanų normų sumažėjus, tą pajuto ta, a, didelė dalimi ir pažeidžiana, pažeidžiamiausios eurozonos šalis. Ir taip sumažėjo to finansavimo sąnaudų fragmentacija. Galiu pateikti Jums pavyzdį. Nuo 2012 metų spalio iki 2016 metų Liepos e, mėnesio, mėnesio bendrasis e, skolinimuose sąnaudų indik, e, rodiklis naujoms paskoloms, kurios teikiamos yra ne finansų bendrovėms, sumažėjo 187 e, baziniais punktais Portugalijoje, 200 baziniais, bazinių punktų Italijoje, o ES eurozonos vidurkis sudarė 117 bazinių taškų tą patį stebėjome ir mažų ir vidutinių įmonių sektorija. Čia taip pat pagerėjo finansavimo sąlygos ir sumažėjo fragmentacija. Ir dėl to skirtumas e, tarp e, skolinimo, e, tarp palūkanų taikomų mažos apimties ir didelės apimties paskoloms buvo. A, nedidelis 2016 m. Liepos mėnesį. Tai yra kur kas geresnė situacija nei ta, kurią stebėjome 2011 metais. Iš esmės mes sugebėjome veikti finansinės fragmentacijos iššūkius, tačiau šiandien susidurime su naujais iššūkiais kai taikomos yra mažos palūkanų normos, vis susidaro sąlygos, apie kurias šiandien daug yra kalbama. Mažos palūkanų normos ta, parodo, kokia iš tikrųjų yra ekonomikos situacija, nes ta, ir, o yra tokia, kad ta, augimo tendencijos, ilgalaikio augimo tendencijos nėra labai džiuginančios ir matome, kad išgyvename užsitęsusi. E, makroekonominį nuosmokį, kuris prasidėjo per krizę. Europos centrinio banko pinigų politika stengiasi sumažinti neigiamą krizės daromą poveikį ekonomikai. Tačiau e, neužteks vien pinigų politikos priemonių. Mums reikia ilgalaikio augimo. Tai reiškia, kad ir kiti politikos veikėjai turėtų atlikti savo uh, darbą. Įgyvendinami fiskalinės ir struk... tinkamą fiskalinę ir struktūrinę politiką, tokią, kuri galėtų padėti mums mūsų ūkiu atsigauti ir padidinti mūsų ūkio ekonominį potencialą eurozonoje. Taip kaip aš uh, kalbėjau uh, apie tai birželio mėnesį. Uh, Ir be abejo, mažos palūkanų normos veikia visus mūsų ūkio subjektus. Ir e, aš nebijoju, kad jūs šiandien kartu su Europos priežiūros institucijų vadovais kalbėjote apie tai, kaip galima būtų užtikrinti deramą priežiūrą finansų rinkose Europos Sąjungoje. Kartu žinome, kad įvyko dar ir Junktinė karalystė referendumas dėl narystės Europos Sąjungoje ir tai negali nepaveikti eurozonos e, ateities. Taip, koks tai, bu, tai koks tai bus poveikis priklausys nuo to, kada prasidės ir kaip, vyk, kaip vyks ir kaip baigsis e, dėrybos. Iki šiol eurozonos ekonomika yra pasirodė atspari šiam iššūkiai. Tačiau mes negalime da, e, manyti, kad taip liks ir ateityje. Nuo to, kokie bus nauji ES rinktinės karalystės santykiai, daug kas priklausys. Ir labai svarbu yra užtikrinti vidaus rinkos integralumą. Dėrybų rezultatas turėtų užtikrinti, kad visi bendros rinkos dalyviai žaidžia pagal tas pačias taisyklės. Tačiau svarbiausia yra užtikrinti, kad ES atitiktų savo piliečių lūkesčius. O todėl mes turime imtis trijų veiksmų. Pirmiausia, nauji bendri Europos projektai turėtų būti skirti tam, kad jie atsilieptų žmonių poreikius ir. Uh, uh, susirūpinimą. Mes turime šiandien bendrus iššūkius prie mūsų sienų ir turime imtis bendrų priemonių. Ir šiandienos prioritetai yra migracija, saugumas ir gynyba. Antra, siekiant tolesnės Europo, integracijos Europoje, tam, kad ji būtų priimtina e, ir patikima, mūsų žmonės turi mumis pasitikėti vieni e, kitais. O tam, kad galima būtų sustiprinti šį pasitikėjimą, reikia užtikrinti, kaip du laikomasi galiojančių taisyklių. Ekonomikos ir pinigų sąjungoje da, reikia turėti ekonomikos valdysinos sistemą, kuri užtikrintų mums išvengti disbalanso ir destabilizavimo rizikos euro zonoje. Ten, kad euros zona galėtų klėstėti, nacionalinės vyriausybės turėtų imtis visų priemonių tam, kad skatintų augimą, mažintų nedarbą ir apsaugotų E, tuos, kurie yra pažeidžiamiausi mūsų visuomenėje. Ir paskutinis dalykas. Ekonomikos ir pinigų sąjunga bus pažeidžiama tol, kol mes nebaigsime įgyvendinti tai kitų integracijos projektų. Mums reikia užbaigti kurti bankininkystės sąjungą ir taip pat parengti ambicingą e, kapitalų rinkų sąjungą, tam, kad mes užtikrintume, kad eurozona būtų e, ir tinkamai integruota ir kad galėtų skatinti tarp valstybinės investicijas. Europos parlamentas suvaidino svarbų vaidmenį, kai buvo kuriama bankininkystės sąjunga. Jūs taip pat vaidinate svarbų vaidmenį, kai yra taip pat nagrinėjami vairūs kiti teisėkuros dokumentai, skaitant ir tos, kurie yra susiję su kapitalo rinkos sąjunga. Aš manau, kad mes visi turime da, Turime e, ryštingai žengti į priekį ir įgyvendinti penkių pirmininkų ataskaitoje pateiktą kelio žemėlapį. A, atsiprašau, aš dar norėjau kai, kai, kelias baigiamasias išvadas pasakyti. Atsipratau. Aš norėčiau pasituoti Karo Dzelio Čiampi. 2005 metais, kalbėdamas Europos parlamente, jisai pasakė, kad euras yra geriausias rodomas, kad Europos žmonių valia yra bendra. Tai yra geriausia ta politinės integracijos varomoja jėga. Ir politinis e, įsipareigojimas, kuriant e, ir išlaikant bendrą valiutą, buvo labai svarbus mums išgyvenant. Da, e, da, krizę. Tačiau mums, mes negalime dabar nusiraminti. Žmonės jaučiasi netikri, ta ekonominės nestabilumas ir net, nes, nesaugus net ir ekonominė prasme. Ir mes negalime tiesiog sėdėti ir laukti, kol situacija pagerės. Mes nuri, turime kuo ryštingiau ir drąsiau imtis papildomų priemonių tam, kad užtikrintume, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga da, užtikrintų piliečių apsaugą ir jų ekonominę gerovę. Europos centrinis bankas yra pasiruošęs padaryti viskas, kas yra jo galioje. Dėkuoju Jums uždėmesi. Pirmininkas. Taip, iš tikrųjų Europa yra pagrėsta atstovaujama demokratija ir Europos parlamentas ir atstovauja tiesiogiai piliečiams. Ir mes dėkojame Jums už tai, kad Jūs suprantate, kad, kad žmonių atstovų vaidmuo yra labai svarbus. Ir taip pat džiaugiuosi, kad Jūs kalbėjote ir apie atskaitomybę, ir apie skaidrumą. Uh, kurie yra būtini plėtojant santykius tarp jūsų institucijos ir Europos parlamento. Kolega Balts, ačiū pirmininkė, gerbiamas Europos centrinio banko prezidentą. E, Mario Draghi. Labai džiugiuosi, kad atvykote pas mus į Bruselį padiskutuoti. Paskutinį kartą, kai mes buvome susitikę, tai buvo e, Junktinės karalystės referendumo e, išvakarės. Dabar prabėgo keli mėnesiai bet vis dar neaišku, kokias pasiekmes turės Junktinės karalystės išstojimas. Jūs e, pateikėte keletą pareiškimų šiuo klausimu, bet Aš pažiūrėjau į tą paskutinę ataskaitą, kurią Europos centrinis bankas paskelbė praėjusią savaitę. Ir ten kalbama, kad Junktinės karalystės pasitraukimas iš ES gali e, neigiamai įtakoti ES ekonomikos atsigavimą. Ką Jūs apie tai manote? Aišku, dabar diskusijos apie tai dar tik prasideda. Toliau kitas klausimas yra susijęs su Jūsų apsilankimu Vokietijos Bundestage, aukštuosiuose parlamento rūmose. Jūs ten lankysitės e, šią savaitę, trečiadienį. Daugelis mano kolegų vasarą ne tik atostogavo pležuose, bet ir dirbo. Mes buvome susitikę ir su privačių ligonių kasų atstovais ir bankų atstovais. Visi kom, e, neigiamai vertino, kritikavo e, žemą palūkanų e, normos politiką. Ką jūs skatinate daryti toliau? Daugelį ES e, piliečių, o taip pat ir daugelį e, bankų tai jau nebepatinka. Benaker, jūsų kolega iš Europos centrinio banko valdybos, taip pat e, kritikavo vykdomą ECB politiką. kokią neigiamą poveikį gali turėti ECB politika. E, mielas pirmininkė, ar jums netrodo, kad reikėtų norm sunormalizuoti e, pinigų politiką? E, man dabartinės Europos centrinio banko priemonės atrodo kontraproduktyvas, neproduktyvas. Man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs jas vertinate. Ačiū. Oh, thank you. Thank you for your question. For... Dėkoju už klausimą pirmoji klausimo dalis, koks, koks poveikis ekonomikai, kurį padarė Junktinės karalystės referendumas. Finansinės rinkos iškart sureagavo, bet pasirodė, kad jos yra pakankamai atsparios. Ir tas buvo dėl to, kad tiek Europos, tiek Junktinės karalystės uh, E, centriniai bankai tam ruošia, ruošiasi. Tai yra kažkokių tokių baisių pasiekmių nebuvo. Iš pradžių nukrito, mm, šiek tiek nukrito e, svaro vertė, bet po to situacija normalizavosi. Ir ką tai rodo? Tai rodo, kad ir finansinės rinkos, ir ekonomika sugebėjo atlaikyti referendumo rezultatą. Kokios vidutinio laikotarpio ar ilgalaikės to pasiekmes bus, yra daug sunkiau numatyti, nes tos ilgalaikės pasiekmes priklausys nuo to, kiek užtruks kiek užtruks tol, kol nauja situacija pasidarys aiški. Taip pat priklausys nuo to, kaip baigsis dėrybos su Junktinė karalystė ir nuo tos politikos, kurią Junktinė karalystė ir Europos e, Sąjungos eurozona vykdys. Taigi šie dalykai lems tas vidurio laikotarpio ir ilgalaikės pasiekmes. kuo ilgiau tęsis tas neiškumas dėl e, tuo, kuo baigsis e, galiausiai Junktinės karalystės išeimas, tai tuo ir tos pasiekmes galėtų būti sudėtingesnės. Kol kas dabar nieko dar nesijaučia, bet aišku, kad ši situacija paveiks ES ekonomiką. Ką mes darysim? Turim prognozės, kuriuose šiek tiek peržiūrėjom infliacijos prognozę ir augimo prognozę, bet labai neženkliai, labai nežymiai buvo tos prognozės peržiūrėtos monetarinės politikos sprendimų poveikis dar jaučiamas ir dėl to tų ženklių korekcijų nedarome. Bet dabar yra vykdoma, vykdomos specialios monetarinės pagalbinės paremtosios, rem, remiančiosios priemonės. Mūsų monetarinės politikos sprendimai nebuvo iki galo dar įgyvendinti. Bet jau jaučiamas poveikis tų sprendimų ir, ir tas poveikis dar dabar nėra galutinis. Dėl palūkanų dydžio žemos palūkanos ne tik atsirado dėl to, kad tokius sprendimus priemė centriniai bankai. Mažos palūkanos atspindi ekonomikos nedidelį augimą. Ekonomika jau ilgą laiką neauga, dėl to ir atitinkamai palūkanų normos yra prie to prisiderinę. Ir jei pasižiūrėsime į situaciją kitose šalise, tai pamatysime, kad, pavyzdžiui, Japonijoje, Švedijoje, Šveicarijoje palūkanų normos yra neigiamos. Bet net jei šaly, pavyzdžiui, palūkanų normos nėra neigiamos, tai situacija rinkoje gali būti neigiama neigiama. Ir yra šalių, kurios tą kiekybinę monetarinę politiką pradėjo vykdyti anksčiau negu mes. Ir ar tai ta politika, kuri yra efektyvi? Mes manome, kad taip, kad tokia monetarinė politika yra labai veiksminga. Monetarinė politika niekad nebuvo efektyvesnė negu dabar palūkanų normų pasikeitimai atsispindi, persidoda realiai ekonomikai iš tiesų monetarinės politikos e, priemonės yra labai veiksmingos. Matome, kaip tai veikia smulkų ir vidutinį verslą. Matome, kaip skiriasi, kaip, kaip mažėja tas plyšys, ta, ta spraga tarp didelių ir mažų įmonių. Bet dabartinė sistema nėra naudinga tiem, kas taupo. Bet iš kitos pusės tie, kas nori E, kredito, pavyzdžiui, būtų ar namų įsigyti, tiem tokia situacija yra naudinga. Taigi skolinimo išlaidos daugiau negu kompensuoja tuos nuostolius, e, kuriuos patiria tie, kas taupo. Aš atsiprašau, kad taip įsileidau į svarstymus, galbūt dabar jau sustosiu ir suteiksiu galimybę paklausti daugiau klausimų. Per Vanšberės, gerbiamas pirmininkė, jūs sakėte, kad dėl to kiekybinio lengvinimo politikos galime pastebėti, situaciją, minėjote struktūrinių reformų politiką. Kalbant apie biudžeto politiką, ar negalėtumėt daugiau pasakyti, ko tikitės iš biudžeto politikos, esant dabartiniai situacijai? Kalbėdamas apie ES po breksito Jūs neminėjote, kad eurozona galėtų būti tas aktyvus elementas, kuris galėtų e, prisidėti prie Europos centrinio banko vykdomos kiekybinio lengvinimo politikos. O kalbant, mm, kalbėdamas apie sisteminę riziką, jūs esate minėjęs, kad e, bankai turi per didelius pajėgumus ir dėl to uh, tai atsiliepia bankų pelnų dydžiui ir gali turėti kitų neigiamų uh, pasiekmių. Ta jūs minėjote per spaudos konferenciją praėjusią savaitę Frankfurte. Tai galbūt galėtumėt išsameu šiuos dalykus pakomentuoti. Dėkoju už klausimą. Aišku, kad monetarinės politikos veiksmai turi būti papildyti kitų politikos ryčių, kad būtų galima maksimalę naudą iš dabartinės monetarinės politikos gauti. Jei tinkama politika vykdoma, tai tas laiko tarpsnis, per kurį ta monetarinė politika plečiasi, bus trumpesnis. O jei nebus tų kitų papildomų priemonių, tai tada ta monetarinė politika, uh, už, jos įgyvendinimas užtruks ilgiau. Labai žemos palūkanos per ilgą laikotarpį turi neigiamą poveikį, nes gali paveikti finansinį stabilumą. Žemos palūkanos turi poveikį ir visuomenės socialiniai tekstūrai. Bet jei yra kitų sričių tinkamos politinės priemonės, tai jos tą neigiamą mm, poveikį sušvelnina. Jūs kalbėjote apie fiskalinę ir struktūrinę politiką. Kalbant apie fiskalinę politiką, tai čia yra du aspektai atskirų valstybių fiskalinę politiką, bet jūs manęs klausėte taip pat ir apie ES biudžetą. FSI platesnis naudojimas būtų naudingas, tada galėtume e, suteikti finansavimo garantijas reikalingas smulkiam verslui. Europos sąjungos biudžetą turime mm, svarstyti daugiametėje finansinėje programoje. E, moksliniai tyrimai, plėtra, švietimas, tai gali prisidėti prie produktivumo skatinimo, tai tam turėtų būti e, biudžetinės priemonės numatytos Europos daugelis bankų susiduria su pelningumo problema. Ir yra keletas priežasčių, kodėl, pavyzdžiui, Europos bankai turi mažesnius pelnus negu e, bankai kitose pasaulio šalise. Tai viena iš priežasčių yra tai, kad yra per daug bankų. Ir dėl to yra stipresnė konkurencija, o iš kitos pusės dubliuojasi tos korporatyvinės struktūros ir kaštų ir naudos santykis, kaštų ir pelno santykis yra mažesnis negu pavyzdžiui, kitų bankų kitose pasaulio šalise. Čia reiktų pakalbėti tada apie bankų konsolidavimo galimybę. Kai mes kalbame apie tai, kad yra per, dideli, per daug bankų ar per dideli bankų pajėgumai, tai čia turime uh, paklausti savęs, ką mes turime galvoje, kad daug žmonių dirba bankininkistės sektoriuje, ar yra per daug bankų. Yra labai daug mažų bankų, kurie labai puikiai aptarnauja klientus. Ir mes nenorim tokių bankų sistemos pakirsti. Ir yra bankai, kurie nebūtinai yra maži ir kuriuos iš tiesų būtų galima konsoliduoti. Tai turėtume uh, atsargiai, atsargiai čia bandyti apibriežti situaciją, nes turime aiškiai paaiškinti, ką turime galvoje. Ačiū. Labadiena, e, ponas Dragi. Aš norėčiau pasiteirauti dėl fiskalinės politikos. Panašu, kad dabar tikrai apie tai daug kalbama, apie tai buvo kalbėta ir G20 susitikime visi dabar apie tai kalba, visi sako, kad reikia fiskalinės politikos, bet pažvelkime į, į daugelio valstybių narių biudžetus. E, jie, daugelis iš tų biudžetų yra tušti. Jūs sakėte, kad reik, jūs pasinaudosite visais turimais instrumentais. Kaip jūs manote, ar e, tokia fiskalinė politika būtų suderinama su ES teisės aktais. Ar dabar taip jau, ar vykdama dabar jau tokia fiskalinė politika, ar ne? Ir jūsų nuomonė, kokiu privalumu ir trūkumu tokia programa turėtų? Be, no for... Ponas Dragė, į abu jūsų klausimus atsakyčiau ne, o trečias klausimas buvo koks? dėl e, pinigais finansuojamų e, programų, fiskalinių programų, ar jos yra suderinamos su ES teisės aktais, ar tokios programos jau buvo vykdomas ir e, kokie yra tokių programų privalumai ir trūkumai. Ponas Dragi, mes likščiau tokių programų neaptarinėjate. Tai jūs neturite nuomonės? Ne, mes niekada apie tai nediskutavome. Žinote, mes labai atsargiai, elgiamės labai atsargiai, e, išreikšdami nuomonę dėl dalykų, dėl kurių niekada nebuvo diskutuojama. Tai aš norėčiau pasitirauti dėl e, tos išpirkimo programos. Kaip būtų galima sustabdyti tą programą, nesukuriant problemų akcijų rinkose? Ar reikia numatyti ir kažkokių tai atsarginių mechanizmų, ar jūsų nuomonė tai e, būtų neproduktyvu? Jeigu pritruktų, turiu dar porą klausimų. Na, gal jums ir prireiks tų klausimų, nes mano atsakymai bus labai trumpi. Mes niekada nesvarstame pasitraukimo arba programos nutraukimo strategijų. Uh, Gal ir tai, bet dabar aš tai neižvelgiu jokių aiškių e, e, ryšių tarp e, tos programos ir užsienio skolos restruktūrizavimo mechanizmo. Mes ekonomikos sąjungą dar tik kūrėme. Na ir jau leista paskutinis klausimas. Savo įžanginėje kalboje Jūs minėjote, kad ES reikia daugiau integracijos ir bendradarbiavimo sprendžiant migracijos saugumo ir gynybos klausimus. Mano klausimas štai, kokia, štai koks. E, kaip visą tai atitinka Europos centrinio banko mandatą? E, ponas Dragi, klausimas labai sudėtingas. Kas čia svarbiausia? Integracija turi atitikti piliečių poreikius. Dar prieš porą metų tas atsakas ir beje iš, iš pradžių buvo labai sėkmingai siejamas su naujų institucijų kūrimo. Europos centriniam bankui labai svarbu, kad e, tie veiksmai, kurių dabar imamas, atitiktų piliečių e, poreikius, nebūtinai kuriant naujas institucijas. Svarbiausia orientuotis į žmonių poreikius. Silvi Kular. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad pas mus vėl atvykote. Kaip žinia, ECB pagrindinis tiklas yra užtikrinti kainų stabilumą. Tačiau kainų stabilumo nebūtų įmanoma pasiekti, jeigu bendrosios aplinkybės yra tokios neaiškios kaip kad dabar. Paprastai kalbant, mes ką tik praradome valstybę narę. Jūs savo žanginėje kalboje labai teisingai pastebėjote, kad labai svarbus vidaus rinkos vientisumas, integralumas, bet ką tai reiškia? Ką tai reiškia, jeigu mes norime išsaugoti stabilumą ir išvengti sisteminių rizikų? Aš pateiksiu labai konkretų pavyzdį. Kaip Jūs manote, ar kokios nors nuolaidos susijusios su finansinėmis paslaugomis ir prekybinių sandorių, prekybiniai sandoriai eurais reiškia, kad tam reikės audito rūmų pritarimo. Ar tas vientisumas reiškia ir gyvendinimą? Ir dar vienas klausimas, kaip Jūs manote, kiek ilgai mes galime išlikti tokioje neiškioje situacijoje? Aišku, aš Jūsų čia visai nieko nekaltinu, tik norėčiau e, truputį pajudinti tuos, kurie e, yra nevalaikomi Europos politiniais lyderiais. Dėkoju. Taip, iš tikrųjų, e, mūsų mandatas, mūsų įgaliojimai yra išlaikyti kainų stabilumą. Mes turime laikytis ECB mandato, kai kurios užduotis, kai kurie aspektai galbūt nesusijęs su ECB mandatu, bet susijęs su ECB sugebėjimais arba galimybėmis e, tikslams pasiekti. Uh, Na ir vidaus e, rinka yra vienas iš tokių dalykų, yra būtina suformu, baigti formuoti vidaus rinką. Visi vidaus rinkos, visiems vidaus rinkos dalyviams reikia taikyti tas pačias taisyklės. Atsakydamas jūsų klausimą, aš galėčiau pacituoti, ką pasakė ES lyderiai per Bratislavoje praėjusią savaitę vykusią tarybą. Anyway, that... Taigi, jie sakė, kad visos pagrindinės keturios laisvės tarpusavį susijusios. Tai yra e, e, e, laisvas asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimas. Visos šios laisvės tarpusavį susijusios, tai yra akivaizdu, tai aišku. O dabar dėl įgyvendinimo. Enforcement. Gal kalbu per nelik paprastai, sako ponas Dragi, bet aš manau, kad viso tai tarpusavį susiję. Jeigu yra kažkokia laisvė, tai jinai turi būti ir gyvendinama. Būtų sunku įsivaizduoti, kad štai kokia situacija, pabandysiu kitaip viską pasakyti. Būtų tikrai labai sunku įsivaizduoti, kad yra kažkoks tai susitarimas, kuris gali būti laikomas diskriminuojančiu kai kurių subjektų atžvilgių arba galbūt kuris suteikia prioritetą kitiems e, subjektams. Toks susitarimas negali užtikrinti ES stabilios ateities. Kitai žodžiai tariant, Dabar išgyvename sudėtingą pereinamąjį laikotarpį. Šis pereinamasis laikotarpis įtakos ES stabilumą ateityje. Mes galime tikėtis, kad jeigu šis perinamasis laikotarpis bus sėkmingas, ES ateityje bus stabili, o jeigu ne, tai ne. Ačiū. Toliau Met Kartai. Ačiū. Ponas Dragi, mane šiek tiek nustebino jūsų atsakymas į klausimą, kas atsitiks išstojus iš ES jungtiniai karalystiai. Aš norėčiau dar prie to klausimo grįžti. Panašu, kad Europos centrinis bankas laikosi tokio požiūrio. Palaukime ir pažiūrėsime, kas atsitiks toliau. galbūt jungtinės karalystės pasitraukimas vienoms šalims padarys didesnį poveikį negu kad kitoms. E, pavyzdžiui, galbūt Airijai tas poveikis bus didesnis. Jūsų rankose e, yra ir stebėsenos funkcijos Man atrodo, kad nepakanka, jog Europos centrinis bankas tiesiog sėdėtų ir žiūrėtų, kas atsitiks toliau. Man atrodo, kad reikia ir kažkokio aktyvesnio veiksmų plano. Dabar klausimas. Tikiuosi, kad turėsit laiko į tą klausimą atsakyti. Kaip Jūs manate, ar po Junktinės karalystės pasitraukimo mus vėl ištiks ekonominė krize? Galbūt Europos centrinio banko valdyba irgi mąstė apie programos, gelbėjimo programos e, e, keitimą. Dabar dėl e, darbo grupės Task Force, kuri dirba su ekonominėmis reformomis, e, kokį mandatą turės ta darbo grupė Task Force, kokie yra jūsų tikslai? Taip pat praeisą savaitę Europos Teisingumo teismas buvo priemęs sprendimą, uh, jog dėl taupimo politikos nukentėję piliečiai galėtų teismą paduoti Europos centrinį banką. Ką Jūs apie tai manote? Thank you. So you asked me four questions. Ačiū už klausimus. Dėl atskirų bankų, pavyzdžiui, Deutsche Bank, nekomentuosiu, nekomentuosiu apie klausimą apie atskirus bankus. Toliau dėl Europos teisingumo teismo sprendimą, kad ES piliečiai gali apskūsti Europos centrinį banką. Čia nieko naujo nėra. Kalbant apie šią konkrečią bylą, tai Europos centrinis bankas likščiau yra laimėjęs visas bylas, bet tai, ką pasakė Europos teisingumo teismas, nėra nieko naujo. Dabar dėl jungtinės karalystės. Leiskite pasakyti vieną dalyką labai aiškiai. Europos centrinis bankas neturi čia jokio oficialaus vaidmens. Mes oficialiai nedalyvausime darybose dėl Junktinės karalystės pasitraukimo. Mes galime e, teikti patarimus, bet mes nesame oficiali darybų šalis. Ir dar vienas dalykas. Europos centrinis bankas tai turi jurisdikciją susijusią su mokėjimų sistemomis bet mes, Europos centrinis bankas, dar neturi jurisdikcijos ar neturi jurisdikcijos dėl vertybinių popierių užskaitos clearing of securities. Kodėl taip yra? Taip yra nurodyta mūsų statute. Mūsų statute Europos centriniam bankui e, tokios e, kompetencijos nesuteikiamas. tokių kompetencijų mums nenumato ir EMIR reglamentas dėl vertybinių popierių užskaitos. Apie tai um, diskusija trunka jau kurį laiką. Ir čia reikėtų keisti Europos centrinio banko statuto 22 e, straipsnį arba EMIR reglamentą. Dabar dėl task force darbo grupės. Uh, Aš jau nekartą esu sakęs, kad struktūrinės reformos yra labai svarbios, nes būtent struktūrinės reformos gali užtikrinti e, stabilų, realų augimą. Pinigų politika padeda įveikti tuos laikotarpius, kai ekonomika stagnuoja, tai gali būti ir ilgas laikotarpis, tačiau tokia politika neužtikrina ilgalaikio tvaraus augimo. Taigi, kaip jau sakiau anksčiau, pinigų politiką reikia papildyti kitomis politikos kryptimis. Tiek tam, kad būtų sumažinti kaštai arba paša, e, pašalinis poveikis visuomeniai, Ir būtent čia labai svarbus yra struktūriniai fondai. Ir būtent dėl to Europos centrinis bankas skiria dėmesio ir struktūriniams fondams. Europos centrinis bankas e, visą laiką būtent taip dirbdavo. Dabar mes norėtumėm dirbti nuosekliau. Vis dėlto e, savo veikloje Mes apsiribojame tik sąsomis tarp struktūrinės politikos ir pinigų politikos. Ir aišku, ne mūsų banko mandatas yra teikti konkrečius pasiūlymus dėl struktūrinės e, politikos įvairiam šalims, įvairių šalių vyriausybėms. Ačiū. Thank you, Ernest Urtasun. Thank you, Mr. President. Dėkuoju. Andris Urtasun. Neseniai mes sužinojome, kad e, buvo jūs dalyvauti bendrovio sektoriaus obligacijų pirkimo programoje pagal private placement metodą. Tai yra leidžiama pagal taisyklės ir e, CB gali teikti tikslinę pagalbą tam tikram skaičiui stambių korporacijų. Tačiau uh, tam, kad jie galėtų veikti pagal kapitalo reikalavimų taisyklės, jiems nereikia jokios pagalbos. Mes manome, kad tai jūsų veiksmai iškraipo padėtį rinkoje ir netitinka mūsų ekonomikos politikos. Ir todėl norėčiau paklau, užduoti Jums tris klausimus. Ar ECB yra susirūpinusi dėl to, kad tai gali patkengti jos, jo reputacijai, nes e, ko gero daugybė piliečių pagalvos, kad Europos Centrinis bankas tiesiog nori remtis stambes įmonės, kuriams visai nereikia viešuosios paramos. Antras klausimas. Ar jūsų metodologija ir tinkamumo e, kriterijai yra tinkami? Ir Ir dar vienas AECB nesiniai paskelbė ataskaitą, kurioje kalbama apie sisteminę riziką, kuri yra susijusi su viešo sektoriaus valdomu turtu. Ar tas su anglimi susijęs turtas patenka į šį apibrėžimą ar ne, ir ar jam yra iškilusi kokia nors grėsmė. Bet to, ponė pirmininkė, aš norėčiau sužinoti, ar Europos centrinis bankas uh, yra e, kaip nors įvertinęs e, e, produktivumo skirtumus eurozonoje. Ir jei taip, kaip jūs juos vertinate? Pirmasis klausimas. Stambių bendrovių uh, obligacijų supirkimas. Mes galime pirkti tokių obligacijų, tokių bendrovio obligacijas, o kol jos atitinka gairi, taisyklės nurodytas mūsų gairėse. Mes manome, kad argumentas, jog tai gali būti traktuojama kaip parama stambioms įmonėms ir todėl, kas todėl? Ar tai reiškia, kad mažoms įmonėms mes skirsime mažiau paramos? Nebūtinai, tai jau juk tai yra svarbiausias klausimas. Ir e, aš savo žanginėje kalboje jau sakiau, kad mes neket, tikrai ketiname rūpintis mažų vidutinių verslų. Stambios įmonės gauna paramą pagal bendrovės sektoriaus obligacijų pirkimo programą dėl to, kad bankų balansus atsiranda Tai, taip sudaro galimybės bankų balansuose atsirasti daugiau lėšoms, kurias jie galėtų skolinti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir mes stebime situaciją rinkoje ir siekime užtikrinti, kad nebūtų kitos tikslinės paramos. Ir iš esmės tas stambių bendrovių akcijų platinimas vyko, buvo, vyko teisingai anglės turto obligacijos. Ir čia negalėčiau dabar jūsų klausimą sakyti, sakysiu vėliau. Ir trečias klausimas. Gamybos apimčių skirtumai. Mes formuodami pinigų ir ekonomikos politiką mes neturime kokios nors vienos metodologijos tam, kad galėtume vertinti gamybos skirtumus savo prognozėse. Dėkuoju, dėkuoju už tai, kad jūs iškėlėte šį klausimą, nes iš tikrųjų tai yra nepaprastai svarbu. Marko Valė. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Mario Dragi už tai, kad jis pas mus atvyko. Turiu techninį klausimą. Dabar diskutuojame apie eurozoną ir Europos parlamento vaidmenį, e, sprendžiant ir migracijos, ir valdymo klausimus. Noriu pasakyti, kad EBPO atliko tyrimą susijusiu su eurozona. Ir ten kalbama apie e, fiksuotą e, valiutų kursą, pavyzdžiui, 6-10 procentų. Daug kas priklauso nuo konkrečios valstybės, ar kalbame apie Italiją, arba Vokietiją, ar Prancūziją. Uh, Ir aš noriu pasitirauti, kaip techninių lygių e, ši problema gali būti išspręsta. Man atrodo, negalima ir toliau taikyti su tokia dabartinė padėtimi dėl valiutų kurso. Dabar dėl pinigų politikos. Aišku, kad valstybių padėtis labai skiriasi ir na, nežinau, ar įmanoma rasti bendrą sprendimą. Uh, Nežinau, ar pavyks rasti sprendimą. Toliau dėl Vokietijos e, vyriausybės nuomonės, jog šiuo metu Deutsche Bank kapitalo nereikia didinti. Ką apie tai manote? A, čia aš jau kaip sakiau, nekomentuosiu atskirų bankų padėties. Konkrečių bankų padėties nekomentuosiu. Jau sakiau anksčiau. Uh, Dabar sakydamas į jūsų pirmą klausimą. kad keičiasi palūkanų normos e, valstybėse narise, arba tiksliau, kaip galėtų keistis palūkanų normos, jei mes tu, tu, turėtume skirtingas valiutas. Ir be abejo, čia galima būtų galvoti apie da, uh, E, vienetinio darbo kainą, apie e, e, kitus rodiklius ir kai kam gali susidaryti įspūdės, kad jei mes turėtume skirtingas valiutas, tuomet galima būtų tiesiog pakoregavus valiutų keitimo kursą visas problemas įspręsti. Bet aš noriu Jums pasakyti, kad mūsų patirtis yra visiškai kitokia. Beveik visada kai keičiasi valiutų kursai, kyla kainos. Ir dėl to dar kartą reikia keisti palūkanų normą. Ir, po, ir mes tą žinome iš Italijos patirties 8-ame ir 9-ame dešimtmečiais. Ir šiandien mes turime vieną bendrą valiutą, o ne kelias skirtinės valiutas. Ir todėl mes turėtume užduoti štai tokį klausimą. Atsižvelgiant į tai, kad turime skirtumų o jų turime. Kaip į juos galėtume reaguoti? Ir šiuo metu aš visiškai jums pritariu. Atlyginimų deflecija nepadėtų mums spręsti šių problemų. Taip yra ir didelė dalimi ir dėl to, kad jau ilgą laiką daugelėje šalių atlyginimai neauga. Taigi vienintelis sprendimas yra užtikrinti, kad produktivumas didėtų tose šalyse. Ir būtent todėl mes sugrįžtame prie to esminio dalyko, prie struktūrinių reformų. Struktūrinės reformos yra ta politikos priemonė, kuri galėtų padidinti produktivumą ir investicijas į mokslinius tyrimus ir in infrastruktūrą. O būtent šios investicijos gali realiai padidinti produktivumą. Uh, taip vyksta e, e, realios ekonomikos sąlygomis, kai susidurime su problemais, su kurias kalbėjote. Ar investimenti vis tokie? Tai kur būtų galima investuoti? Juk negalima kištis į valstybių narių politiką. Mes esame suvaržyti ekonominę prasme. Aš apie tai jau kalbėjau bet galiu dar kartą pakartoti. Tose šalise, kuriuose nėra fiskalinės e, manevro laisvės, iš tikrųjų jos turėtų to šalis daugiau dėmesio skirti savo biudžetui ir balansui. Apie, turi daugiau dėmesio skirti jų struktūrai, o ne dydžiui, nes matote, kad tose šalise labai dažnai viešo sektoriaus išlaidos didėjo 15-20 metų prieš krizę, tačiau augimas vis tiek buvo labai lėtas. Bernard Monod. Meneer Draghi, ik weet niet of u dat zelf beseft hebt, eh, maar van hieruit was het feit. Ponas Animas, Animans, pirmkai aš nežinau, ar jūs tą supratote. Bet iš esmės jūsų kalba parodė, kad eh, mūsų šiandienos dialogas eh, tai yra simbolinis. Uh, Nes iš esmės mes negalime kalbėti apie tai, kad tai, yra, kas vyksta dabar, yra panašu į kas ketvirtį vykstančią diskusiją. Ne, tai buvo jūsų monologas. Mes atstovavome žmonėms, o jūs bandote įtikinti mus, ką mano mūsų piliečiai, ko jie nori. Aš galiu jums pasakyti, kad mūsų piliečiams tikrai netinka jūsų vykdoma politika, tačiau panašu, kad jūs to visiškai nesuprantate. Jūsų palūkanų normų politika ir. Uh, tai, kad kaip jūs elgitės su obligacijomis, kad jūs kūrėte technokratinę ekonomiką. Visus šios dalykus da, žmonės kritikuoja. Ir da, tie, kas da, e, ieško finansavimo, tikrai nieko, jokių teigiamų pokyčių nemato. Tačiau jūs a, e, raginate žmonės a, ieškoti tiesiog papildomo finansavimo, bet juk iš tikrųjų tie žmonės tiesiog savo susikraus e, ant kupros dar didesnę skolų naštą. Aš nežinau, ar jūs tai suprantate. Taip pat ir nelabai supratau, kaip ketinate. Da, e, didinti e, infliacijos rodiklius ir skatinti ūkio augimą. Ir tikrai Mastriuso sutartyje nėra nieko, kas leistų jums išleisti milijardus eurų tam, kad jūs supirktumėt bendrovių obligacijas. Tie žmonės, kurie kūrė ekonomikos ir pinigų sąjungą, tikrai neketino suteikti jums tokių galiojimų. Jūs atvykote pas mus, kreipėtės mus kaip gerbiamusius Europos parlamento narius, kalbėjote, kad jums labai malonu yra su mumis bendrauti, kad jūs stebite atidžiai uh, uh, situaciją. Uh, Ir iš esmės galės susidaryti įspūdis, kad e, situacija iš tikrųjų nėra jau tokia ir bloga, kad e, viskas tik eina gerin. O aš norėčiau tikro dialogo, aš norėčiau jūsų paklausti, ar galima galbūt iš tikrųjų išbaigti visą šį šau, gal e, galima būtų tikėtis, kad jūs po diskusijos su mumis pakeisite savo politiką arba bent jau susimastysite apie tai, kaip galima būtų ją keisti. Dėkuoju. Well, can... Na, vienintelis dalykas, kurį galiu Jums pasakyti, yra tai, kad man asmeniškai atrodo, kad mūsų apsikeitimas nuomonėmis yra turiningas ir man nau, vertingas. Kitaip sakant, Jūs norit pasakyti, kad Jūs į jį atsižvelgsite. Bet e, antra vertus, jūs nesakote, kad nieko nekeisite, nei šį mėnesį, nei po mėnesio. Jūs e, sakote, kad buvo masa savami žmonėms. Ponas Dragi, taip, bet jūs prisidedate prie pinigų politikos sprendimų, niekas tuo neabejoja. Mes labai rimtai vertiname jūsų vaidmenį. Ir jei norite pokyčių, tuomet pažvelkite į mūsų pinigų politikos sprendimus per pastarosius penkerius, šešerius, dešimt metų. Ir tuomet pamatysite, kad negalė, negalite mūsų kaltinti, kad mes niekuomet nekeitėme savo politikos. Gerai, tuomet aš paraginsiu Jūs paskaityti an, Anemans parengtą pranešimą dėl Europos Centrinio banko vykdomos priežiūros. Gal tenai išsakyta nuomonė ir bus kitokia nei Jūsų. Ponas Zalba Bidegain. Ačiū, ponė pirmininkė, ir taip pat dėkoju ir Europos Centrinio banko pirmininkui. Dėkoju Jums už tai, ką Jūs mums pasakėte savo žanginėje kalboje. Jūs kalbėjote apie tai, kad visi rinkos subjektai turėtų laikytis tų pačių taisyklių. Aš tikiuosi, kad visi išgirs tuos žodžius. Ką vyriausybės ir Europos komisija gali padaryti tam, kad paskatintų bankus jungtis Ypač, kai mes turime jau neįtin malonios patirties, kai finansai ir politika yra da, supainiojami. Antras klausimas. Panašu, kad jūs jau išnaudoti visas pinigų politikos priemonės. Ar jūs pritartumėt tokiai nuomoniai? Ir ar jūs remia kiti subjektai, pavyzdžiui, vyriausybės, kai jums reikia vykdyti kokias nors reformas, kai jūs raginate vyriausybės, pavyzdžiui, e, keisti fiskalinę politiką, ar jos su jumis bendradarbiauja, ar kitos Europos Sąjungos institucijos prisideda prie jūsų veiklos tam, kad mes galėtume sustiprinti Europos Sąjungą visi kartu. Dėkoju. Jūsų pirmasis klausimas. E, iš tikrųjų, jis yra labai sudėtingas. Uh, Atsižvelgiant į tai, kad e, mes bendrai kalbant, matome dabar, kad e, Europos bankystės sektorėje yra perteklinių pajėgumų, vis tiek kyla klausimas, ką mes galime su tuo daryti. Labai sunkus klausimas. Kai kuriuose šalyse buvo keičiami įstatymai. Ir tie įstatymai skatino bankus uh, jungtis, skatino bankų koncentraciją. Tačiau bendrai, vertinant bendrai, mes turime vis dėlto pasikliauti bankų akcininkų ir vadovų norų ir ryštų. Nes bankai yra bendrovės. Ir situacija nėra da, iš ties gera. Ir kartais tenka laukti ilgai arba laukti tol, kol vienas iš bankų atsidurs ties bankroto riba. Ir mes norime turėti tokią sistemą, kuri paremtų mūsų ekonomiką, o tam, kad uh, tokia sistema būtų sukurta, ji turi e, savo sudėtyje turėti stiprių ir, patikim, ir pelningų bankų. Viena iš priežasčių, kodėl Europos bankų pelnas yra e, mažas, yra tų bankų pertekliniai pajėgumai. Ir visos vyriausybės, visoms vyriausybėms tai turėtų rūpėti. Ir turi, jos turėtų surasti teisinių priemonių, kurios uh, sudarytų e, palankesnės sąlygas bankų koncentracijai. Bet, kaip pasakiau, tai yra klausimas, į kurį labai sunku atsakyti. Svarbu yra taip pat atsižvelgti ir į kitas, uh, kitus veiksnius. Pagalvoti apie tai, kodėl Europos bankų pelningumas yra uh, gan kuklus. Taip yra didelė dalimi dėl to, kad jie savo balansuose turi labai daug neveiksnių paskolų. Ir e, dar viena priežastis yra tai, kad ekonomikos augimas yra toks žemas, kad labai sunku yra didinti bankų pelną. O čia dar ir, turime ir mažas palūkanų normas. Taigi dėl visų šių veiksnių nukenčia bankų pelningumas. sąnaudų ir pajamų rodikliai yra, pavyzdžiui, tas iš klausimų, kurios, kuriems daugiau dėmesio turėtų skirti akcininkai. Kartais jie gali atspė, kažką daryti, o kartais ir vyriausybių paramos reikia. Kitas klausimas. Europos Centrinis bankas mano, kad mūsų e, vykdoma politika pasiteisino. Mes matome, kad tos politikos priemonės veikia ekonomiką ir aš galiu patvirtinti, kad mes turime priemonių, kurias galime toliau plėtoti, jei tai bus reikalinga. Ir taip pat mes turime ir valios, ir uh, pasiryžimo veikti, jei tai bus reikalinga. Dėkoju, ponas Fernandes. Ačiū, ponė pirmininkė, aš čia esu. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs pasakius puikią kalbą da, Gasparį da, skirtame regi, e, renginyje. Tikrai įkvepianti buvo kalba. Dabar klausimai. Europos komisijos uh, pirmininkas pareiškė, kad Junkerio planas bus peržiūrimas. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti. Uh, Kaip Jums atrodo, kaip galima būtų patobulinti šį planą tam, kad galima būtų pagerinti infliacijos rodiklius? Mes dažnai kalbame apie fiskalinės priemonės, bet ką Jūs pasiūlytumėt? Kaip galima būtų patobulinti Junkerio planą? Antras e, klausimas. Uh, Europos centrinio banko pelnas. Mario Monti, kaip jums yra žinoma, jis yra parengęs dokumentą, kuriame kalbame apie tai, kaip galime būtų pagerinti ECB e finansinius pajėgumus. Atsiprašau, Europos Sąjungos biudžetą. Trečia. Atsižvelgiant į tuos sunkumus, su, su kuriais dabar susiduria pinigų politika ir galvoti apie tai, kad pinigų politika turėtų uh, daryti didesnį įtaką mūsų ekonomikai. Aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie kaip galima būtų geriau padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms ir namų ūkiams. Atsiprašau, koks buvo jūsų pirmasis klausimas? Junkerio planas. Pirmiausia, tai jūsų trečiasis e, klausimas. E, tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų pre, e, pratesimas, jas įtraukiant, jas įtraukiant kitus veikėjus, nebuvo niekuomet aptariamas. Aš ne, nesu tikras, ar a, pagal mūsų statutą mūsų pelnas galėtų patekti į ES biudžetą. Bet mūsų biudžetas priklauso nuo valstybių narių vadovų. Mes turime įvairų pelną ir reikėtų gal pasigilinti, tai yra su biudžetu susijęs ar su finansavimo veikla susijęs pelnas. Toliau Junkerio planas. Pagal jung, Junkerio plane numatyta priemonių, numatytas priemonių, priemonių rinkinys mums tikrai yra labai naudingas. Ir mes manome, kad jei tada Junkerio planas bus praplėstas, būtų labai gerai. Jis turi būti greičiau įgyvendinamas. Ir aš manau, kad kaip ir bet kokios išlaidos skirtos investicijoms, jų sėkmė priklausys nuo vyriausybių gebėjimo sukurti tokią aplinką, kurioje galimas būtų ekonomikos augimas. Stambus investicijų planai, viešų investicijų planai pasiteisina tik tuo met, kai e, verslo aplinka skatina augimą. Kitaip mes galime išleisti didžiulės sumas, tačiau jei nėra realių sąlygų ūkiui aukti, tuomet e, e, jokios investicijos nepasiteisins. Junkerio planas, mano galva, yra geras, tačiau reikia geriau įgyvendinti ir tai, kad jis bus pra, pra, pra, padidintas yra labai gerai. Bet dar kartą noriu pabrėžti, kad viskas priklausys šiandien vyriausybių politinių veiksmų. Pone Delangė, ačiū, ponė pirmininkė. Žinau, kad kai kurie komiteto nariai jūs e, kritikavo, tačiau to tikrai nedarė mano frakcijos kolegos. Aš tikrai nenorėčiau gyventi tokiame pasaulyje, kur žmonės atsakingi už centrinius bankus nerinka savo žodžio atsargėjo, būtent dėl to jūs kritikavo kai kurie kolegos. Bankininkystės sąjunga, čia mūsų pozicijos gali skirtis, bet mes tikrai norime pažangos. O tam reikės laiko, bet bent jau matome, kad esama politinės valios ir mes norime, kad tos politinės iniciatyvos e, išgyventų darybas taryboje ir patektų į e, parlamentą. Aš norėčiau paklausti Jūs apie išpirkimą privačiomis lėšomis. Bail-in. Mes visi per rinkimus žadėjome rinkėjams, kad mokesčių mokėtų pinigai nebus naudojami bankams saugoti. Tačiau šiuo metu matome, kad tiems pažadams yra iškilusi grėsmė. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs manote apie akcininkų prievolę dalyvauti gelbėjant bankrutuojantį banką. Ir kaip, kaip jūs vertinate bankų, kai kurių įstaigų taip pat pavoj, vykdomą pavojingų aktyvų pardavimą vartotojams. Dar vienas klausimas. Jūs kalbėjote apie blogas, tas neveiksnės paskolas. Kaip Jums atrodo, jei būtų imtasi veiksmų greičiau, ar mes būtume galėję sutaupyti pinigų? Ir todėl aš norėčiau Jūsų paklausti, kokios būtų mūsų praeities pamokos mums, kad mes nebekartotume klaidų ateityje. Dėkuoju ir dėkuoju vėjau už šiltus gerus žodžius jūsų, kuriuos pasakėte savo pasisakymo pradžioje. Jei būtume e, ėmėsi veiksmų greičiau, gal tų neveiksnių paskolų apimtis būtų dabar mažesnės, bet kartais imtis grei, veiksmų greitai yra sunku dėl to, kad tos neveiksnios paskolos susikaupia dėl pernelik užsitęsusios e, recesijos ir stagnacijos. Ir be abejo, imtis veiksmų greitai yra labai svarbu, nes e, tie e, skubus veiksmai padeda užgesinti ginklą. Tačiau jeigu tos tendencijos, neigiamos tendencijos, recesijos tendencijos tęsiasi, tuomet jokiais skubiais veiksmais nieko neįspręsime. Ir mes galvojame, kaip bankai galėtų atsikratyti tų neveiksnių paskolų. Ir vyriausybės galėtų kurti tokią tarpę, kurioje galima būtų skaidriai nustatyti tų uh, neveiksnių paskolų kainą ir uh, jas galima būtų parduoti rinkoje. Eurozonoje rinkų, kurią galima būtų parduoti tokias paskolas, yra nedaug. Ir taip dažnai yra dėl to, kad e, nemokiumo ba, e, bankų reguliavimas yra e, nepakankamas. Per mažai yra žmonių, kurie žino, ką daryti su blogu turtu, kaip elgtis bankruoto atveju. Taigi daug ką galima būtų patobulinti, padaryti tam, kad galima būtų kuo greičiau atsikratyti neveiksnių paskolų. Ir būtent čia reikia pirmiausia imtis veiksmų. Ir be abejo, da, jų reikia imtis e, da, neapleidžiant priežiūros. Priežiūra turi būti stipri. Antras dalykas. Jūs minėjote. BRD taisyklės ir tos taisyklės jau yra tam tikras patobulinimas. Kai buvo kalbėta, kad mes nenor, tos, e, tie mūsų pažadai, kad mes nenaudosime, nenaudosime e, mokesčių mokėtojų pinigų bankams gelbėti, turė, e, jie turės būti ištesėti ir bankų pertvarkymo ir problemos sprendimo mechanizmas turėtų būti panaudotas kuo geriau. Ir be abejo, čia daug kas priklausys ir nuo komisijos. Uh, Bet e, mes turime užduoti savo ir kitą klausimą. Prieš pradėdami kalbėti apie tai, kaip galima būtų e, panaudoti bankų pertvarkymo e, taisyklės, turėtume paklausę savęs, ką galėtume padaryti, kad sustiprintume bankų sektorių. Ir būtent tam mes ir takome dabar tilak ir mrel. Tilak yra taikomas tik tai svarbiems bankams, o mrel tai yra mažiausiai būtini tinkamumo įsipareigojimai taikomi kitiems bankams. Jei mes turėtume pakankamus pajėgumus nuostoliams e, padengti, tuomet e, e, vargu ar mums reikia, reikės tuomet galvoti apie tai, kaip mes spręsime galimas neigiamas pasiekmes, kurios gali rastis, jei būtų įgyvendinamos bankų pertvarkymo ir problemų sprendimo taisyklės. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas banko pirmininkė. bankų sektorius. Šią vasarą buvo paskelbti e, stres testų rezultatai ir buvo bandoma taikyti e, studijos, kurios buvo paskelbtos, bandė pritaikyti Amerikos taisyklės bankų mm, streso metodikos atveju ir tada rado iš tikrųjų bankų kapitalo trūkumus. Ir kitas dalykas, kuris buvo pastebėtas, kad bankai išsimokėjo 20 milijardų mm, kaip dividendus, nors bankų finansinė padėtis, jų, jų balansai rodė, kad ta finansinė padėtis nėra gera. Ir čia ir Italijos bankus reiktų paminėti tai aš norėčiau paklausti, ar neplanuojate imtis kažkokių priemonių, kad bankų situaciją sustiprintume ir kalbant apie tos, tą, tą, tą blogą kai kurių bankų finansinę situaciją, ar šiandien negalėtumėt šiek tiek daugiau informacijos apie tai pateikti. E, kapitalo rinkų sąjunga. Aišku, idėja yra puikiai. SSM ir SRB bankų sąjungos e, srityje sukūrėme, bet neturime vieno kapitalo rinkas reglamentuojančio, e, vienos kapitalo rinkas reglamentuojančio reguliuojančios įstaigos, turint galvoje Brexit situaciją, ar nenumatote e, tokios įstaigos įkūrimą? Dėkui. Stres testų pradžia. Ir tai, kad bankai testuojami naudojant stres testus. Tai paskatino, net iki tų stres testų atlikimo pradžios, tai paskatino bankus padidinti savo kapitalo lygį. Taigi, buvo imamasi kažkokių veiksmų dar iki tų stres testų pradžios. O dabar E, noriu pasakyti, kad priežiūros įstaigos turi galimybę užšaldyti arba riboti dividendų išmokėjimą. Priežiūros institucija, išnagrinėjusi banko situaciją, gali priimti sprendimą, kad dividendai neturi būti mokami ir jie netus, nebus mokami. Kalbant apie bankų e, finansinę padėtį Jeigu pažiūrėsime apskritai į bankų sistemą Europos zonoje, kokie įvairinai bebūtų, tai galime pasakyti, kad 15 metais pirmi metai, kai buvo neigiami palūkanų dydžiai, bankų sistemos pelningumas padidėjo ir net pajamų marža padidėjo, nes tai, ką bankai prarado vienur, jie uždirbo kitur. O 16 metų pirmąjį ketvirtį bankų pelnai sumažėjo 20 procentų. Kodėl? Todėl, kad 15 metų pirmojo ketvirčio metu ženkliai išaugo bankų pelnai, nes pradėjome turto pirkimo programą ir bankai galėjo e, iš akcijų prekybos e, nemažai uždirbti. Tai tie skaičiai nerodo, kad neigiamas palūkanų dydis kažkaip labai pablogina situaciją. Bet turime vis tiek būti atsargus, nes kalbame apie tokį tokią vidurkio situaciją, bet turime turėti galvoje, kad bankai turi įvairius verslo modelius ir vieni iš jų, vieni bankai gali būti labiau pažeidžiami tų neigiamų palūkanų. Palūkanos ir palūkanų mm, lygis yra svarbus aspektas, kalbant apie bankų situaciją. Bet dabar kol kas, net ir esant neigiamoms palūkanoms, nėra priežasčių labai jaudintis dėl bankų situacijos. Bet ar nuolat tokia situacija išbus? Ne, nes neigiamas palūkanų dydis turi šalutinį poveikį. Ir aš dažnai sakau, kad neigiamos palūkanos, kai apie jas kalbame, reikia nekalbėti apie tai, ar mes už jas ar prieš jas, bet kiek ilgai jos gali būti. Jos kalbėjo, jūs taip pat klausėte, reikia turėti vieną kapitalo rinkas reglamentuojančią instituciją, kapitalo rinkų sąjungą reglamentuojančią instituciją. Galbūt Brexit dėrybos inspiruos mus pagalvoti, apie tai, ar mūsų dabartinė bankų reguliavimo sistema yra iš tiesų aktuali, ar jinai nėra pasenusi. Kolega Langen, ačiū pirmininkė. Aš nelabai suprantu, kodėl kai kurie e, kolegos jūs taip kritikuoja, juk mes jau ne vienerius metus konstruktyviai bendradarbiaujame. Bet e, buvo pateikta ir tikrai gerų klausimų dėl mažų, mažos palūkanų normos, dėl akcijų kurso mažėjimo ir taip toliau. Žmonėms mano šalyje, e, žmonės mano šalyje domina žemų palūkanų mikroekonominės pasiekmes. Ar e, ECB atsižvelgia ir mikroekonominius aspektus primdami, primdama sprendimus? Pavyzdžiui, ar nėra taip, kad netiesiogiai e, perskirstamos e, lėšos, e, nustatant mažas palūkanas indėlininkui ir mažas palūkanas tam, kas ima kreditą? Juk dėl to vienas išlošia, kitas pralošia. Aš beje norėčiau pateikti ir porą trumpų klausimėlių. Visų pirma, Kaip Jūs manote, ar dabar bankai turi daugiau lėšų kreditams, ar jie e, papildomas lėšas panaudojo e, tam, kad pakoreguotų, pagerintų savo balansus? Ar pasiteisino ankstesnių metų prognozes? Antras klausimas, ar mažos palūkanos tikrai padeda atgaivinti realią ekonomiką? Ar iš tikrųjų taip yra? Manau, kad dėl to vis dėlto yra abejonių. Na ir dar vienas klausimas. Ką jūs siūlytumėt tiem žmonėm, kas taupo ir kas dabar kenčia dėl mažų palūkanų? Panašu, kad dabar piliečiai nėra labai patenkinti tuo sprendimu, kurį yra prieėmęs ECB dėl mažos palūkanų normos. Ką jūs galėtumėte pasiūlyti tiem žmonėm, kurie nori taupyti? Well, I, I think the, these questions are very relevant šie klausimai iš tiesų yra svarbus. Ir kiekvieną dieną matome, kokia yra realybė eurozonoje. Pradėsiu nuo paskutiniojo klausimo dėl teisėtumo. Mes, mūsų veiklos teisinis pagrindas yra mūsų įgaliojimai, mūsų mandatas. O mūsų e, mandatas yra užtikrinti kainų stabilumą, išlaikant infliaciją netoli 2 procentų, bet kad jinai neviršytų 2 procentų, kad jinai būtų šiek tiek mažesnė kaip 2 procentai. Ir kai turime galvoje tuos tikslus, tai klausėme, ar mūsų monetarnės politikos priemonės yra veiksmingos ir atsakymas, žiūrint į tai, kaip pasikeitė palūkanos ir jų poveikis realiai ekonomikai, atsakymas yra taip. Monetarnės politikos priemonės yra naudingos, pozityvios. Kitas klausimas. O jei neturėtume tokios ekspansyvios monetarinės politikos, jei palūkanos būtų tokios, kaip buvo prieš trejus ar ketverius metus, kokios to būtų pasiekmes? Pasiekmes būtų buvę nu, išsitęsusi deflecija, didesnis nedarbas. O dabar ekonomika palaipsniui atsigauna nuolat stabiliai mėno po, mėno atsiga, mė, mėno po mėnesio atsigauna, darbo rinka atsigauna. Prieš dviejus metus nedarbo lygis buvo 12 procentų, dabar 10 procentų. Jei yra klausimas, kada Europos centrinis bankas galės pakelti palūkanų lygį, kad tai pasiskirstytų po ekonomiką, tai mes galėsime pakelti palūkanų lygį tada, kai pamatysime, kad infliacija tvariai auga. Ir leidžia mums pasiekti to mūsų tikslo, kad infliacija arti 2 procentų, bet žemiau jų. Ir čia turime neužmiršti pokyčio atlyginimų srityje. atlyginimai yra rezultatas dėrybų tarp socialinių partnerių. Ir čia mes nenorim kištis į šią sritį ir net turėti jokios nuomonės. Bet žinom, kad jau daug metų atlyginimai, atlyginimo augimas atsiliko nuo produktivumo augimo. Ir jei mes turime tikslą, kad infliacijos lygis nebūtų didesnis kaip 2 procentai, būtų mažesnis kaip 2 procentai, tai mes norime, kad atlyginimai auktų, bet auktų lėčiau negu kad nedarbo lygis. Taigi ekonomika palaipsniui atsigauna, gerėja situacija darbo rinkoje ir tas, aišku, padarys spaudimą atlyginimų sistemai ir kainom. infliacijos lygis turėtų pradėti kilti metų pabaigoje ir kitais metais būti šiek tiek daugiau kaip vienas procentas. Dėkoju, Pedro Silva Pereira. Manau, kad atsakiau. Sako ponas Dragi. Pedro Silva Pereira. Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Portugališkai paklausiu. Pone pirmininkė, kalbėjot apie palaipsnišką labai nežymų ekonomikos atsigavimą. Vienas procentas augimo šiais metais ir kitais metais nedaugiau. Taigi, nežymus ekonomikos augimas infliacijos lygis irgi netoks, kokio norėtume. Taigi noriu paklausti jūsų, kaip atsakingo už pinigų politiką. Štai ko. Aišku, vertiname Europos centrinio banko pastangas, bet norime paklausti, ar neketinate kažkokių naujų monetarnės politikos iniciatyvų imtis, kad paskatintume ekonomikos spartesnį augimą ar tas mm, turto įsigymo planas, asset purchasing plan, galbūt turėtų būti aktyvesnis ar kokios kitos priemonės. Jūs minėjote, kad Centrinis bankas, Europos Centrinis bankas, nori naudotis visomis įmanomomis priemonėmis. Taigi norėjau iš esmės paklausti, ar būtų kokių naujų iniciatyvų ekonomikos augimui paskatinti. Kitas mano klausimas - fiskalinė politika. Jūs sakėte, kad e, ta politika turi būti palanki ekonomikos augimui sakėte, kad šalis, e, kurios turi mažesnę veikimo laisvę, mažesnė biudžeto veikimo laisvė turėtų pagalvoti, kaip stimuliuoti ekonomiką, o kaip tos šalis, kurių veikimo laisvė yra didžiausia. Ar jos iš tiesų pakankamai skatina augimą? Uh... Dėkoju. Mūsų monetarinė politika ir ypač kovo mėnesį įgyvendintos priemonės mm, įgyvendinamos stabiliai, ta turto pirkimo programa stabiliai vyksta ir tų sprendimų poveikis dar nepasibaigė, nes tie sprendimai dar nėra iki galo įgyvendinti. Ir kadangi dar tos iniciatyvos, kurios, dėl kurių jau nuspręsta, nėra iki galo įgyvendintos, tai mes dar nekalbėjome apie kitas galimas naujas iniciatyvas, turint galvoje makro ekonominės prognozės, jos dabar lyginant su mm, praėjusiais, e, praėjusią situaciją labai pasikeitė. Ir ta mūsų prognozuota rizika, e, kurią gali atnešti Junknės karalystės referendumo rezultatai, dar nepasireiškė. Kalbant apie biudžeto politiką, jūs klausėte, ar šalis, kurios turi mokestinę manevro laisvę, gali ją pasinaudoti. Aišku, kad turėtų ją pasinaudoti, laikydamosi esamų taisyklių. Šalis, kurios neturi fiskalinės veikimo laisvės, esame kalbėję, kad neturėtų jos nieko daryti, ko negali. Bet šalis, kurios turi fiskalinę veikimo laisvę, nebūtinai turi ją naudotis, jei to nenori. Taigi turime neužmiršti, kad yra asimetrija taikant galiojančias taisyklės. Taip pat, ką dar turime turėti galvoje? kai žiūrime į šalis, kurios turi tą fiskalinę veikimo laisvę, ką mes čia tiksliai turime galvoje? Šalis, kuriuose nedarbo lygis labai mažas, ką jos gali daryti galbūt jos galėtų savo lėšas nukreipti, išleisti kitose ES valstybėse narėse, bet mes neturim institucinių kanalų dabar tam padaryti. Tai taip šalis, kurios turi finans, fiskalinio manevro laisvę, gali tą laisvę pasinaudoti, bet kaip, kiek ir kur apie tai turim labai atidžiai pagalvoti. Dėkoju. Liubek Niedermayer. Dėkui, pirmininkė. Sveikinuosi su jumis, ponė Dragi. Noriu pasakyti, kad mano nuomonė Europos centrinis bankas ir jo pirmininkas yra Europos stabilumo simbolis. Europos ekonomika visai neblogoje situacijoje yra Galbūt neipatingai geroji, bet visai neblogoji. O kalbant apie monetarinę politiką, tai noriu pasakyti, kad pilnai suprantu jūsų mm, banko vykdomą monetarinę politiką, kaip ir kai kurių ir kitų centrinių bankų politiką, taikant žemas palūkanų normas. Taip tai daro įtaką finansiniam stabilumui ir turi E, tam tikrą poveikį ekonomikai. Pažiūrėkime į kainų stabilumą. Labai maža palūkanų norma ir stiprus bankų likvidumas sukuria tam tikrų kreditų paklausą ir pasiūlą, ypač namų ūkių imamiems kreditams. Ir dėl to tokių kreditų kainos didėja. Ir aš norėjau paklausti, ar su tuo susijusi jūsų nuomonė didelė rizika. Ir tai nulems kaip nors ar ne monitoringo politika. O dabar dėl e, kryptingų priemonių, kai kalbame apie paskolų vertės dydį. Bankai linkia e, teikti kreditus ir kaip tada mm, čia būtų su palūkanų normom. Dėkui. Dėkui už gerus žodžius. Komplimentų šiais laikais niekas nebesako, taigi labai ačiū. mes negalime sakyti, kad nekilnojamo turto srityje yra burbulas. Kai kuriuose miestuose kainos auga, bet tai nėra bendra taisyklė, tai nėra bendra problema net atskiros šalies arba eurozonos mastu. Bet čia yra ir kitas aspektas. Mes atidžiai stebime tas kainas nekilnojamo turto rinkoje. Ir mūsų rinkose, ir kitose. Ir kada jau gali kilti tarimas, kad tas burbulas atsiranda. Tai pirmiausia kainų didėjimo lygis, bet turi būti ir kitas komponentas. Tas sverto aspektas ir pokyčiai kreditų rinkoje, pokyčiai paskolų rinkoje, kai ženkliai didėja paskolų kiekis, svertinis aspektas ir kai neįprastai auga kainos nekilnojamo turto, tai tada galima kalbėti apie tą burbulą. O dabar mes to nepastebime, nes tik lokaliai kai kur yra padidėję kainos, bet nedidėja nei e, palūkanų kiekiai, nei paskolų kiekiai, nei, nei tas sverto efektas nėra jaučiamas. Kaip galime reaguoti į tokias problemas? Jūs pats praktiškai atsakėte, kai kalbame apie tuos makro riziką ribojančius instrumentus. Nereikia makro politikos keisti reaguojant į vietos kainų e, pasikeitimą, bet yra ta rizika ribojančios priemonės. kurias galima naudoti. Nacionalinės institucijos atsakingos už tokių riziką ribojančių priemonių naudojimą ir kai kurios šalis ir euro, eurozono šalis yra tokias priemonės patvirtinę. O Europos centrinis bankas turi pilną galę, jei pagalvoja, jei jam atrodo, kad tos priemonės, kuriuo ėmėsi valstybės narės nepakankamos, tai centrinis bankas gali dar papildomas priemonės primti. Bet uh, Kol kas mes to nedarėme, nes nuolat palaikome dialogą su valstybėmis narėmis, bet taip pat noriu pasakyti, kad mes visi kolektyviai, taip pat ir Europos centrinio banko lygmenių, situaciją stebime. Labai ačiū. Aš tikrai norėčiau pritarti visiems tiems uh, gražiems žodžiams, kuriems buvo šiandien skirti čia. Aš dar norėčiau pateikti porą klausimų. Jūs sakėte, kad e, turime per daug bankų, bet galbūt mes turime per mažai veiksmingai dirbančių bankų. Ir jeigu leisite, galbūt tai yra vykdomos e, pinigų politikos pasiekmi dėl neigiamų palūkanų normos, dėl spaudimo bankams vykdyti reformas. Gal dėl to bankai netokie veiksmingi. Ir kitas klausimas. Ar tas faktas, kad bankai dabar susiduria su problemomis, e, nėra įtakotas makroekonomikos? Juk e, makroekonomika stagnavo ilgą laiką, dabar kalbame ir apie tai, kad yra daug blogų paskolų, ko gero tai makroekonomikos politikos pasiekmė. Neigiamos palūkanų normos, ko gero atneša daugiau žalos negu kad naudos. Tam tikrą prasme tai daro mažesnį spaudimą vykdyti struktūrinės reformas. Ir iš tikrųjų daugelį valstybių narių tiesiog paprasčiau elgtis taip, kaip elgėsi ir praėjusiais metais ir viskas. Ačiū. Man atrodo, kažkaip reikėtų sugrupuoti klausimus, nes kitaip nebus manoma visus atsakyti. Nina Gil. Ačiū pirmininkė. Po to, kai paaiškėjo Junktinės karalystės referendumo rezultatai, e, Junktinės karalystės finansinis sektorius susidurė su daug klausimų, ar Junktinės karalystės pastraukimas padarys neigiamą poveikį. Koks poveikis bus padarytas visai finansų rinkos infrastruktūrai? Neseniai ES vadovai bandė pasinaudoti e, situaciją ir sakė, kad e, kliringo e, arba užskaitos veikla turėtų būti perkelta iš Londono ar į Paryžių ar kažkur kitur. Bet kalbant apie ne biržos išvesnės finansinės priemonės, tai jos yra susijėtos su, su ir kitomis 16 e, valiutų. Ir jeigu reikėtų viską perkelti iš Londono, tai ko gero gali sakyti taip, kad tai galėtų būti perkelta ir New Yorką. Taigi, reikia nepamiršti ir e, tai, kad e, tas užskaitos mechanizmas yra susijęs ir su 16 kitų valiutų. Taigi, kaip manote, gal daugiau reikėtų tikėtis, kad viskas persikels į New Yorką. Ačiū, labas vakaras. Buvo išreikšta daug kritikos dėl žemos palūkanų. Nu, normos politikos. Jūs taip pat sakėte, kad e, nedidelis bankų e, produktivumas, ko gero, priklauso nuo pernelyg didelio bankų skaičiaus. Nuo pat e, krizės pradžios e, Vokietijos bankai turėjo E, nemažai pelno, apie 20 procentų dabar, nelabai supratau, kodėl krizai praktiškai praėjus bankų pelningumas taip sumažėjęs. Be abejo, dėl žemos palūkanų normos politikos e, kenčia taupantys žmonės ir išlošia imantis kreditus. Ar Kaip Jūs manote, ar bankai du kartus nebaudžia indėlininkų, jiems taikydami ir gana didelius mokesčius? Na ir dar vienas klausimas. Jūs sakėte, kad e, žemos palūkanų normos yra dėl to, kad ekonomika lietai auga. Ir e, šiuo metu Europos centrinis bankas tik svarsto, ar reikėtų keisti žemą palūkanų normą. Bet yra ir e, įvairių kitų e, technologijų, e, pavyzdžiui, nanotehnologijos, genų technologijos, kurios skatina ekonomikos augimą. Antra vertus, stagn... buvo ir tokių stagnacijos laikotarpių, kai nebuvo taikima, taikoma žema palūkanų norma. Pavyzdžiui, taip atsitiko 80-ame dešimtmetyje. Tuomet nebuvo nei žemos palūkanų normos, nei neigiamos palūkanų normos. Tai ar tikrai yra pagrystas jūsų e, teiginys, kad dabar žema palūkanų norma yra dėl to, kad neauga ekonomika? Ačiū. Daugelis mano paruoštų klausimų yra labai trumpi. Pastaruoju metu buvo pastebima nemažai įtampos tarp Graikijos vyriausybės ir Graikijos banko vadovo. Ar jūs palaikote Graikijos banko vadovą? Ar jūs jo pasitikite? Eva Kailė. Ačiū pirmininkė. Ponas Dragi perės iš karto prie klausimų. Jeigu mes nepasieksime infliacijos tikslų, kaip Jūs manote, kaip Jums politinė prasme e, būtų lengviau pratesti dabartinę, dabartinės programos taikymą? Jeigu dėl išorinių globalių faktorių ekonomika stagnuos arba kils krizė, ar jūs būsite linkę supirkinėti e, įsiskolinimus periferinėse ES valstybėse narėse? Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie vieno klausimo, kuris buvo jau nekarta minėtas. E, restriktyvi arba ekspansinė pinigų politika. Vokietija norėtų vykdyti restriktyvę pinigų e, politiką, siekti mažinti biudžeto deficitą. Kitos e, šalis nori vykdyti tokią pinigų politiką, kad yra daugiau išleidžiama. Ekspansyvinę politiką. Man susidaro toks įspūdis, kad dabar Europos centrinis bankas uh, siūlo uh, Graikijai dar labiau taupyti, apriboti valstybės išlaidas, apriboti valstybinę investicijų politiką. visą laiką bandoma sumažinti e, darbo kaštus ir apriboti darbuotojų teisės, negi nėra e, jokių kitų būdų politikai vykdyti. Thank you. I'll try to respond to all questions. Dėkuoju. Aš pasisengsiu atsakyti jūsų klausimus, nors kai kurie iš jų iš tikrųjų labai sudėtingi. Pirmiausia klausimas, ar mažos e, e, palūkanų normos yra susijusios su reformomis ir ar jos tikrai neskatina valstybių narių imtis reformų? Aš manau, kad šis klausimas yra labai sudėtingas. Gali būti tam tikro ryšio tarp e, palūkanų normų ir noro vykdyti reformas, tol kol tos reformos yra susijusios su biudžetu. Net biudžeto deficitą reikia finansuoti, kuo aukštesnės yra palūkanų normos, tuo sunkiau yra tai padaryti ir tikr, todėl tikrai vyriausybė skirs daugiau dėmesio tam, kas yra svarbiausia. Ir tikrai, jos tikrai stengsis išsiaiškinti. Da, kam reikia didesnių finansinių išteklių, kam ne. Ir mes matome, kad pensijų reformos buvo vykdomos uh, būtent esant tam tikro lygio e, palūkanų normoms. Fiskalinės priemonės, kurių įmamasi tuomet, kai daromas e, rinkos spaudimas, dažniausiai yra tos, kurios yra pačios e, lengviausios, paprasčiausios. O ką tai reiškia? Didinami mokesčiai ir mažinamos yra viešusios investicijos. Ir dabartinės viešosios išlaidos ir aukštesni mokesčiai. Štai ką jūs gautumėt, o tai tikrai nėra augimo skatinimo receptas. Mums reikia struktūrinių reformų, kurios būtų tiesiogiai susijusios su biudžetu. Tai ir švietimo sistema, ir teismų sistemos reforma, rinkimų įstatymo, konstitucijos reformos tai yra dalykai, kurie nėra susiję su palūkanų normomis. Tos reformos yra gyvenimas su tuo met, kai manoma, kad jos yra reikalingos. Ir jų buvo imtasi net ir tuo met, kai palūkanų normos buvo labai mažos. Aš nenoriu pasakyti, kad čia yra ta, labai akivaizdus priežastinės ryšys, bet sakiau, kad problema yra sudėtinga ir gal reikėtų kiekvieną atvejį išnagrinėti atskirai. Ar gerai veikiantis bankai ta, geriau veikia, kai mažos yra palūkanų normos? Aš manau, kad tokie bankai išgyventų ir tuomet, kai būtų aukštos e, palūkanų normos. Bet čia aš manau, kad reikia į maržas paži e, pažiūrėti. Tai būtų svarbiau. Iš esmės, bankai eurozonoje yra pakankamai atsparūs, e, ypač vertinant tą atsparumą kapitalo požiūrių, be abejo, skirtingų atvejų, bet iš esmės jų pelnas nėra labai didelis. Ir taip yra dėl mano jau minėtų priežasčių. Aš turiu prisipažinti, aš nieko negaliu Jums pasakyti dėl tarpuskaitos sektoriaus. Argumentas, kad e, Europos e, tarpuskaitos e, sistema da, uh, jei ji būtų e, Europoje, kad tai pakenktų, tai, e, kad tai pakenktų jos stabilumui, dėl to, kad mes turime dar e, skirtingas valiutas. Buvo svarstomas Junktinė karalystė, tačiau aš negalėčiau, nesimčiau vertinti, kiek jis yra da, tas argumentas pagrystas. Dėl krizės, taip mes žinome, kad anksčiau bankai turėjo, bankų pelnas siekdavo ne 20 procentų, bet žinome, kokia buvo situacija, tai buvo didelė dalimi ir dėl tų toksinių, toks toksinių turto. Ir Ir uh, Mes matome, kad tai, kad pelnas buvo didelis, kad graža buvo didelė, paslėpė ir neleido pastebėti kai kurių kitų problemų, pavyzdžiui, tai, kad buvo net, netinkamai vertinama rizika. O šiandien reguliuojančios institucijos, vyriausybės ir patys bankai sukūrė sistemą, kuri yra kur kas stipresnė, kur kas atsparesnė ir e, tuo pačiu prisėmama mažiau rizikos, o dėl to graža yra mažesnė. Bet mes norime spręsti sapnasis bankų, ba, a, sustiprinti silpnasis bankų vietas, net jeigu tai jų pelnas ir bus dar mažesnis neveiksnių paskolų paveldas yra viena iš priežasčių, kodėl pelnas yra mažas. Pertekliniai pajėgumai yra kita priežastis. Ir kai aš kalbu apie perteklinius pajėgumus, aš nekalbu apie oli, oligopolį, kai uh, bankai uh, turi teisę da, taikyti bet kokius mokesčius ir bet kokias da, palūkanų normas. Ne, aš tiesiog kalbu apie disbalansą. Reikia labai sargiai rinkti žodžius, dėl to, kad yra tikrai labai daug uh, nedidelių bankų, kurie puikiai dirba ir teikia uh, puikias sąlygas, uh, puikias paslaugas savo klientams. Taigi aš manau, kad reikėtų vengti čia supaprastintų paradigmų, kai kalbame apie labai heterogeniškas, labai sudėtingas problemas. Reaguodamas į tai, ką Jūs pasakėte, Europos centrinės bankas aiškiai pasisako už tai, kad nacionalinių bankų valdytojai dirbtų visiškai savarankiškai. Toliau klausimas apie tai, ką Europos parlamentas galės padaryti, jei mums nepavyks pasiekti numatyto infliacijos tikslo. Aš galiu Jums pasakyti, kad mums pavyks taip padaryti, nes mūsų, mes siekiame to tikslo, įgyventiname tikrai tai išplėstinę pinigų politikos skatinimo priemonės. Dar vienas klausimas, ką mūsų pinigų, kaip mūsų politika padarė tam, kad būtų daugiau privačių investicijų. Mes sukūrėme refinansavimo sąlygas, kurios yra optimalios, norint uh, turėti privačias investicijas Europos Sąjungoje. Aš sakau, kad iš naujo sukūrėme šias miestas uh, sąlygas po to, kai, uh, nes jos buvo visiškai, su, visiškai sugadintos, apgadintos po 2010 metų įvykių. Bet kaip mes minėjome šio renginio pradžioje, vien pinigų politikos nepakaks tam, kad galima būtų užtikrinti realų ir tvarų ilgalaikį augimą. Dėkoju, dėkoju už šį nepaprastai įdomų dialogą pinigų politikos klausimais. Nebejoju, kad uh, nariai už jį yra dėkingi. Šį posėdį galime baigti, o kitas mūsų posėdis vyks kitą trečiadienį ir prasidės 15 val. Dėkuoju.